Okay. Uh, good day everybody. Labai diena visiems. E, norėčiau pradėti posėdį. Ir dabar perėsiu prie švedų kalbos, todėl užsidėkite ausines. Sveiki susirinkę į mūsų paskutinį komiteto posėdį šiais metais. Ir pirmasis darbo atvarkės punktas darbo atvarkės tvirtinimas. Kaip žinote, darbo atvarkės projektas buvo jums išsiustas anksčiau. E, yra keletas pakeitimų. Ir pagrindinis pakeitimas yra tai, kad penkioliktasis punktas bus svarstomas po ketvirtojo punkto. Ir Septintas punktas bus po ketvirto punkto, tada penkioliktas punktas, o penktasis punktas bus aptariamas rytoj po keturioliktojo punkto. O darbo tvarkės aštuonioliktas punktas bus po penktojo klausimo, po penktojo punkto rytoj. Ar galėtume priimti sprendimą dėl šių darbo atvarkės pakeitimų? Atsakymas būtų taip. Tuomet perėsime prie antrojo darbo atvarkės punkto. Pirmininko pranešimai. Norėčiau Norėčiau pranešti kad bus surinktas seminaras. Politikos e, e, skyrius, skyrius e, dėl finansų perspektyvos, tai bus sausio 26 dieną, ketvirtadienį. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pranešti, kad Karolina Falk, kuri dirba sekretare, sekretariate toliau nebedirbs nuo sauso mėnesio. Daugeliui mūsų tai tikrai e, nelinksmas e, pranešimas, mes labai vertinome e, jos profesionalumą, į daugelį mūsų yra daug padėjusi. Ir tikrai e, e, liūdna, kad komitete ji nebedirbs. E, ir man tai ypatingai liūdna žinia, kadangi aš Karoliną pažinojau dar anksčiau. Žinoma, aš negaliu nepasakyti, kad aš džiaugiuosi jos šeimos vardu, kadangi ji pati nori sugrįžti į e, Švediją ir tenai dirbti. Ir norėčiau palinkėti e, Jums, e, Karolina, sėkmės Jūsų naujajame darbe ir padėkoti už Jūsų indėlį mūsų komitete. Dėkoju. Tuomet perėsiu per trečiojo punkto. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. E, taip pat jums buvo išsiusta informacija. Negavau jokių prieštaravimų ir e, laikau, kad šios dokumentus galime tvirtinti. Tuomet ketvirtasis punktas. Keitimasis nuomonėmis su ponu Andoru atsakingų Europos komisijos narių, kuris yra atsakingas už žimtumą, socialinius reikalus ir įtraukti. Darbo tvarkė labai įtempta ir ketvirtą valandą e, komisaras jau turėtų būti kitame susitikime, e, todėl e, kalbėti turėtume glaustai ir užduoti labai glaustus klausimus. S ir D EPP e bus gaus po dvi minutės, o kitos frakcijos vieną, vieną e, su pusė minutės e, ir mažesnės frakcijos gaus po vieną minutę. Ir, kiek supratau, ponia Kornelisen prašo žodžio. Prašau. Ne, netaip supratau. Taigi, vadovaudomėsi tokiamis griežtomis taisyklėmis, e, siūlyčiau perduoti žodį ponui Andorui. Ir taip pat norėčiau padėkoti jam, e, kad pas mus atvyko. Mes tikrai džiaugiamės, kad jūs šiandien esate pas mus. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Man malonu šiandien būti čia su jumis. Malonu matyti pažįstamus veidus, ypač tie, kurie dirba aktyviai Europos parlamente, šiame komitete ir taip pat socialinių reikalų, užimtumo reikalų komitete. Lyčių lygybė, e, socialinė politika ir užimtumas yra tie dalykai, kur yra susiję su socialiniu ES veikla, su ekonominiu klėstėjimu. Todėl visiškai remiu jūsų nuorodas ir suprantu, kad moteris ir vyrai, ir pritariu tam, turi turėti lygias galimybės pasinaudoti visų tuom. Berniukai ir mergaitės taip pat turi būti auklimi vienodai, neturi būti daroma jokių skirtumų. E, politinė darbo tvarkė, e, atsižvelgiant į finansinę krizę, turi būti pakoreguota šiais klausimais ir mes žinome, kad ta krizė dar dėja dėja nėra baigta. Neseniai mums teko analizuoti socialinės krizės pasiekmes o būtent teko susitelkti prie to, ką daryti su nedarbu, kaip nedarbas palėtė atskiras, dar, atskiras grupės, kaip nuo to nukentėjo vyrai ir moteris. Buvo pažymėta daug aspektų, kurie yra socialiniai svarbus aspektai. E, buvo taip pat surinkta informacija apie tai, kiek darbo vietų buvo prarasta ir kokiomis aplinkybėmis dabar gyvena nukentėję žmonės. E, darbo rinkos vystimosi E, tendencijos yra nevienodos priklausomai nuo to, ar prarasta buvo pilna darbo vieta, ar nepilnas etatas, ar darbo vietą prarado gerai apmokama darbo dirbę žmonės, ar ne. Tačiau e, dar reikėjo atsižvelgti ir į tai, ar prarado darbą šeimoje abu žmonės, ar vienas iš jų liko dirbti. Taigi mes žinome, kad moteris priklauso labiau pažeidžiamai kategorijai. Šiame kontekste uh, teko neseniai susipažinti, e, rengti pranešimą 2012 metams dėl lyčių lygybės ir vystimos. Ten yra pasakyta, kad regioniniai privalumai įdėgiant lyčių lygybę turi būti priimti domen. Ir ši tendencija turėtų būti būdinga visur. Turime atsižvelgti iš šio pareiškimo politinės pasiekmes ir turime neužmiršti atsižvelgti į šį aspektą formuodami savo tolesnę politiką e, gali tekti mokėti e, da, labai nemažą kainą susijusią su demografiniais pasikeitimais, gali išaukti uh, tam tikrų poreikių kiekis susijęs su užimtumu. Uh, ir vis, visais tais atvejais lyčių aspektas turi būti nagrinėjimas labai atidžiai. Leiskite dabar aptarti komisijos iniciatyvą susijusią su lyčių dimencija, susijusią su tvariu augimu. Apie tai yra kalbama ir ES 2020 strategijoje. Nors ir nėra apibrieštų tikslų susijusių su moterų užimtumu, apie tai nėra kalbama e, strategijoje, tačiau yra e, kalbama apie tai, kad moteris turėtų būti aktyviau įtraukiamos į darbo rinką. Moteris e, yra e, ta socialinė grupė, kur užimtumo potencialas yra labai didelis. Jų kol kas nemažai nėra įtraukta į rinką. Trečdalis e, moterų, kurios yra darbingo amžiaus, yra e, tos moteris, kurios nedirba, kurios negali aktyviai profesionaliai veikti. E, pirmajame semestre šis klausimas bus keliamas ir norėčiau pasakyti, kad yra parengtas pranešimas, kovo 7 dieną bus parengtos tam tikros išvados. Plainant. Jie pabrėžia, kad e, mokesčių sistema turėtų būti e, skatinti ypatingai moterų užimtumą. E, tėvystės atostogos ir vaikų priežiūros galimybės turi skatinti daugiau darbo valandų moterims. Šios išvados e, padarytos po pirmojo Europinio e, semestro įpareigoja valstybės narės e, kovoti su neligybė lyčių pagrindų. Ir 2011 metais, birželio mėnesį, valstybė, aštuoniuose valstybėse narėse tai jau buvo įgyvendinta reikėtų e, pašalinti mokestinės e, kliūtis, suteikti e, galimybę dirbti lankščių darbo grafikų ir taip pat vadovaujantis Europlas paktu padėti suderinti darbo, darbą ir asmeninį gyvenimą. Nemažai valstybinių e, narių pasisakė, kad čia reikalinga e, imtis papildomų priemonių. Atlikus e, metinę augimo ataskaitą buvo padarytos išvar, išvados, kad reikėtų skatinti šias priemonės dar labiau. Ir tai turėtų būti prioritetas E, kurį remia ir užimtumo komitetas. E, norėdamas e, padaryti išvadą, pasakytų, pasakyčiau, kad lyčių lygybės aspektai buvo labai svarbus prioritetinis klausimas Europos institucijų darbo atvarkėse bei Europos semestre, pirmajame semestre. Padėti padėties e, vertinimas 2012 metais e, bus atliekamas daugelį e, valstybių narių. Yra numatyta įvairios priemonės, valstybės narios turėtų remti lygių, lyčių lygiateisiškumo aspektus įvairiose programuose ir po 2013 metų šie aspektai turėtų būti įdėkti e, visuose europinose programuose. E, jau dabar galime pasakyti, kad yra plati parama Europos socialinio fondo. Ir yra sudaryta e, plati programa skatinti įvairius gebėjimus. Įgyvendinami veiksmai numatyti nacionaliniuose biudžetuose. E, čia numatyta e, keletas sunkumų, kurio, su kuriais galima susidurti įgyvendinant. Tai yra Specifiniai sunkumai susiję e, su anksčiau minėtais dalykais, o būtent svarbu atsižvelgti į lyčių aspektą visais atvejais. Tuo pat metu vertinimas parodė, kad tebelieka supratimo trūkumas susijęs su lyčių aspekto integravimu į, į politikas Europos Sąjungos ir to, kaip jis turi būti taikomas. Spalio 6 dieną buvo priimtas paketas ir Europos komisija į jį įtraukė seriją priemonių kurių tikslas yra sustiprinti struktūrinių fondų indėlį ir Europos socialinio fondo ypač indėlį plėtojant lyčių lygybės aspektą. Buvo priimtas reglamento projektas, kuriame aiškiai numatomas lyčių įtraukimo principas į visas politikas ir jis susijęs su struktūrinių fondų panaudojimu. E, operatyvinės programos taip pat yra numačiusios tam tikras detalės susijusias su šio principo įdėgimu praktikoje. Buvo priimtas reglamentas dėl Europos socialinio fondo ir Europos komisija aiškiai e, sako, kad valstybės narės turimti specifinių veiksmų, kurių tikslas yra skatinti vyrų ir moterų lygybę. Kitaip tariant, kiekviena valstybė narė turi pasirūpinti lyčių lygybės užtikrinimu ir turi būti laikomas atitinkamo požiūrio, kad būtų galima būtent šiam aspektui gyveninti, taip pat tinkamai pasinaudoti Europos socialiniais fondais. 2012 metais programa Progress bus įgyvendinama einama toliau, bus įmamasi ir naujų iniciatyvų. Pavyzdžiai, e, jų galėtume paminėti šiuos. Pirmiausia, ES politika ir teisės aktai parengti lygybės principų, duomenų rinkimas susijęs su teisiniais aspektais, kurie liečia lygių, lyčių lygybę ir e, tam tikrų rodiklių vystimasis ir bendrus atisnių duomenų rinkimas. E, antra, keitimasis informacija mokymai, nauja veikla susijusi su lyčių lygybė. Partnerystė tarp užimtumo tarnybų, diskusijos dėl pensijų reformų ir geriausios praktikos e, plėtojimas susijęs su pensijų schemomis. Trečia, e, e, ES e, ir nacionalinių programų plėtojimas, skatinantis lyčių aspektų įtraukimą ir plėtojimą. Ketvirta - tinklo kūrimas, kuris padeda plėtoti bendras politikas ir tikslus. Progres programa bus vystoma ir toliau, bus siekiama kovoti su diskriminacija ir bus e, skatinamas didesnis moterų įtraukimas į sprendimų prieimimo procedūras. Na ir dar vienas dalykas - bus siekiama uh, diskutuoti visais šiais susijusiais klausimais, nes progres apima tokius klausimus kaip nediskriminavimas, lyčių lygybė ir kova su skurdu bus plėtojami ir visi kiti su lyčių lygybė susiję aspektai. Programos progres tai yra vienas iš svarbiausių principų ir dėl, ir e, dėl to tas principas bus ir toliau e, gvildenamas ir įgyvendinamas. Ypač bus e, raginama rinkti tuos duomenys, kurie yra reikalingi geresniai lygčių lygybei tvirtinti ponios ir ponai. Dažniau, ir dar norėčiau pasitenti keletų minčių uh, šiais klausimais, kurie mūsų aktualūs ir pensijų klausimų ypatingai. Dabar yra rengiami dokumentai ir juose yra e, atsižvelgiama į lyčių aspektą. Siekiama, kad pensijų schemos naujosios būtų tvarios, kad e, jas dėgiant būtų atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą. Būtina sukurti sąlygas tam, kad darbo rinkoje galėtų aktyviai dalyvauti ir vyrai, ir moteris, kad būtų numatytos visiems sąžiningos sąlygos, kad būtų galima numatyti sistemas, kurios leistų pensijai žmonėms susitaupyti tam tikras lėšas. Ir darbo rinkoje e, turi būti užtikrinta lygybė, e, turi būti vieni, e, vienodai pasiskirstoma atsakomybė už tą patį darbą, turi gauti vienodą atlyginimą ir vyrai, ir moteris. Būtina, kad vyrai ir moteris turėtų lygias teisės dalyvauti e, sąžiningomis sąlygomis darbo rinkoje. Būtina, kad ir vyrai, ir moteris turėtų reikiamas sąlygas kaupti lėšas pensijai ir kad galėtų sulaukia pensinio amžiaus, tomis lėšomis sėkmingai pasinaudoti. Europos komisijos tikslas yra užtikrinti, kad lyčių lygybės aspektai bus e, tas dalykas, į kurį bus atsižvelgiama, numatant ir dėkia naujas pensijų schemas. Čia bus pateikti konkretus pasiūlymai e, susijęs su darbo rinka, su pensijų sistema. Ir būsimosios pensijų sistemos turėtų būti saugios ir tvarios. Jos turėtų būti vienodai saugios ir vyrams, ir moteriams. Europos metai, 2012 metai yra tie Europos metai, kuriuos vadiname kartų solidarumo ir lyčių lygybės metais. Taigi tai yra tie metai, kurie turėtų leisti mus pasinaudoti tomis visomis progomis. Aktyvus senėjimas taip pat yra viena iš svarbių iniciatyvų. Tai reikėtų, kad žmonės taip pat turėtų turėti galimybę, kurie yra vyresnio amžiaus, sėkmingai dirbti ir galėtų įnešti aktyvų indėlį į visuomenės gyvenimą. E, tie žmonės turėtų turėti galimybę tiek, kiek galima ilgiau gyventi nepriklausomi. ES 2020 strategijoje Europos Europos semestre ir e, finansų, finansinėje programoje daugiametėje yra numatytos atitinkamos priemonės, kurios leistų pasinaudoti e, tomis progomis, kuris mums teiktų lyčių lygybė. Mes tikimės, kad Europos komisija bendradarbiaudama su Europos parlamentu galės lyčių lygybės aspektą įtraukti į vis didesnį skaičių ES politikų ir kad bus galima lyčių lygybę skatinti visais lygmenimis. Kalbant apie lyčių lygybę, mes turime nepamiršti, kad moteris ir vyrai nėra vienodi, kadangi gyvename pagal šiek tiek skirtingas e, taisyklės, todėl esame ne vienodai pažeidžiami. Todėl tai yra irgi tas dalykas, į kurį privalu atsižvelgti. Taip pat rengiant įvairias ES politikas. Būtina sudaryti sąlygas, kad moteris galėtų aktyviai dalyvauti suomenės gyvenime. Tai užtikrins geresnį stabilumą, nes be to negalėsime pasiekti ekonomikos augimo ir tvarios plėtros. E, mano supratimu, tai yra socialinė būtinybė. Turime pasakyti, kad svarbu mums pasiekti savo tikslus, o tam mums reikalinga moterų pagalba ir vyrų indėlis. Turime vykdyti įtraukianti visus dialogą, nes tai mums padės pasiekti sėkmės darbo rinkoje. Dėkoju visiems uždėmesi. Esu pasirengęs tęsti diskusiją, lauksiu jūsų klausimų. Na, laiko turiu nedaug, kadangi privalau dalyvauti posėdėje kitame komitete e, šioje pat institucijoje. Tačiau Esu pasirengęs e, diskutuoti su jumis ir atsakyti jūsų klausimus. E. Dėkoju, ponai Andorai, už jūsų pranešimą. Kaip aš ir sakiau, e, laiko yra labai nedaug, todėl siūlyčiau, kad koordinatoriai suteiks didžiosioms frakcijoms po dvi minutės, kitoms po bus e, minutė ir 30 sekundžių ir kitoms po minutę. Pradėsime nuo ponios Bauer. Jeigu jūs norite pasisakyti, prašau. Atleiskite. E, Jei aš sakiau, jeigu norite, prašau, dvi minutės jums. Gerbiamas pirmininkė ir komisarė. E, kadangi lyčių lygybės klausimai yra svarbus e, ir komisija atrodo, kad e, šiems klausimais dabar e, klausimams lieka vis mažiau laiko ir tai, kad jūs apsilankėte mūsų komitete, mes labai e, vertiname ir džiaugiamės, tai yra kaip kalėdinė dovana mums. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Jūs paminėjote 2020 m. Europos strategiją. Mūsų susirūpinimas šios strategijos atžvilgių yra susijęs su tuo faktu, kad jeigu komisija ir valstybės narės nesijims e, ryštingų žingsnių, užtinkrinant 75 procentų užimtumą moterims, e, tai šio tikslo mes tikrai nepasieksime per numatytą laikotarpį. E, kalbant apie Barcelonos tikslus, jų net neverta kartais užsiminti, kadangi vyriausybėms nepatinka kalbėti apie tokius tikslus. Mm, lygiai tą patį galime pasakyti apie 20-ųjų metų strategiją, e, kai e, kalbame apie skurdo panaikinimą. Čia numatyti įvairūs tikslai ir padėtis šiek tiek pasikeitė. Statistiniai duomenys rodo, kad galėtume kalbėti apie 20 milijonų vaikų, kurie gyvena žemiaus skurdo ribos. Yra ir daug kitų statistinių duomenų. Todėl mes norėtume žinoti, ką galėtume padaryti, e, kad šią situaciją pagerintume. Na, o kas dėl senėjimo? E, čia neturime e, statistinių duomenų, E, tačiau akivaizdu, kad e, moterų amžius skiriasi nuo e, vyrų amžiaus ir senėjimo sąlygų. Ką komisija daro, spręsdama šias problemas susijusias su moterų senėjimu? Ačiū, ponia Baueri. Ponia Thompson. Ačiū Jums, e, pirmininkė, ačiū komisarė. Aš turiu porą klausimą. Pirmasis klausimas apie lyčių aspektą e, struktūriniuose e, fonduose. Danijoje net men, neminima nei centrinis, nei regioninis fondai, struktūriniai fondai. Ir mane tai e, ypatingai neramina, kad šiuo metu, kadangi šiuo metu mes e, dirbame, e, kurdami naują direktyvą ir Danijai pirmininkaujant yra numatytos prioritetinės sritis. Viena iš jų yra direktyva, kurios tikslas papildomų darbo vietų sukūrimas. Ir ypatingai žalių darbo vietų, ekologiškų darbo vietų sukūrimas, e, atsižvelgiant į, e, į moterų darbo vietų sukūrimą. Ir manau, kad komisija čia tikrai turėtų kažką tai e, daryti. Jūs turėtumėte bendradarbiauti su direktora, direktoratais kad būtų sukūriamos žaliosios darbo vietos, kad būtų panaudojami struktūriniai fondai e, ir tai daroma atsižvelgiant į lyčių aspektą. Antrasis klausimas yra tai e, e, susijęs su Roma tautos žmonėmis įvairiose valstybėse narėse. Vengrijai pirmininkaujant buvo kalbama apie e, Roma, e, Romų nepanaudotus darbo jėgos išteklius. Kaip mes galėtume juos integruoti į visuomenę ir pasinaudoti jų e, teikiamomis galimybėmis. Dėkoju. E, pone Thompson, gal iš Aldės kas nors e, pas, norėtų pasisakyti, jei ne, tuomet pereisim e, prie ponios Kornelisen, kuriai suteikiama 1 minutė 30 sekundžių. Ačiū. Dėkuoju, ponė Antorai, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau paklausti keletų klausimų dėl Europos semestro. Aš esu pranešėja ir užimtumo komitete rengiamas iniciatyvinis pranešimas šiuo klausimu. Uh, Ir manyčiau, kad čia taip pat lyčių aspektas yra labai svarbus. Dabar Europos semestras ir ES 2020 strategija yra tie dokumentai, kur yra būtina užtikrinti tinkamai moterų teisės. Tai yra labai svarbi darbo jėga darbo rinkoje. Moteris taip pat turėtų būti e, tinkam, moteriams turėtų būti tinkamai atstovaujama, jos dažniau kenčia nuo skurdo. Na, puiku, kad yra tie ES 2020 iškelti tikslai, nes ten kalbam apie socialinius, ekonominius tikslus. Mes tikimės, kad Europos semestras padės tos tikslus iškelti dar aktyviau, tačiau praktikoje paaiškėjo, bet iš pernai metų praktikos, kad nėra labai lengva paaiškinti, kokius mes lūkesčius siejome su šiomis iniciatyvomis. Regioninės iniciatyvos turėtų būti keliamos aktyviau, visose lygmenys jos turėtų būti keliamos efektyviau. EPSCO štai pavyzdžiui kalba apie tai, kad būtina atlikti apklausą susijusią su metų augimo e, rezultatais. Aš be, su beveik tikra, kad Europos komisija užimtumo ir ECFIN e, um, direktoratai taip pat renka tam tikrus duomenys ir dirba prie šių klausimų. Mes tikimės, kad lyčių lygybės aspektas ir moterų klausimų bus įtraukti į šiuos dokumentus, nes esame e, didelis skaičių žmonių, moteris daro didelis skaičių žmonių ir jų interesams būtų tinkamai atstovaujama. Aš manau, kad moterims būtų puiku, kad jų interesus būtų atsižvelgiama, kad būtų įmamas į priemonių jų klausimų. Norėčiau paklausti, ar valstybės narės reformų programuose bus raginamos įtraukti į tas programas lyčių aspektą. Ir dar vienas dalykas, ar ketinate imtis veiksmų po beres pranešimo, nes mes, moterų reikalų komitetas, pateikėm šį pranešimą ir norėtume, kad būtų parengtas pranešimas dėl socialinių partnerių ir nevyriausybinio organizacijų prie mūsų Europos semestro iniciatyvą. Oh, God, uh, Dėkuoju, ponė Kornelisen, dabar ponė Ko... Jana Kudakis. Is... Dėkuoju. Na, sulaukėme įdomių komentarų. Manau, kad jūsų užimamas vaidmuo ir pareigos suvaidins labai svarbu vaidmenį. Manau, kad moteris gali rinktis, dirbti ar nedirbti. Tai yra jų pasirinkimo klausimas. Jūs pateikėte vieną kitą komentarą apie tai, kad būtina atpažinti skirtumus ir juos pripažinti. Na ir vis dėlto svarbu, kad visiems būtų užtikrintos darbo rinkoje vienodos sąlygos. Tai yra svarbu. Aš ilgą laiką pasisakiau už tai, kad lygybę būtina užtikrinti. Mes žinome, kad primtos iniciatyvos turi tarnauti moteriams, daugelis jų tarnauja e, toms, o, tiems interesams. Daugiau vyriškų požiūrių būdavo remiamasi bent jau Junktinėje karalystėje. Tai skatina diskriminaciją. E, kalbant apie tėvystės atostogas, štai ilgą laiką neapsisprendžiama, kas e, E, eis motinystės ar tėvystės atostogų. Vyras ar žmona augins kūdikį. Ir manyčiau, kad čia taip pat reikėtų priimti tam tikras iniciatyvas. Manau, kad kvotos ir tikslai yra irgi paternalistinio požiūrio išraiška. E, ar matot, manote, kad čia moterims reikėtų pagalbos, kai dėl pensijų, pavyzdžiui? Kol kas e, lyčių aspektas tinkamai neintegruojamas į šią sritį, net teisme uh, buvo priimtas sprendimas, kuris mūsų požiūriu yra probleminis. Pasižiūrėsime, kuo baigsis šitas bylos nagrinėjimas, tačiau manau, kad e, pensijos yra valstybės kompetencijų sritis. Kolega Janakudakis, prašau. Nereikis kol kas kalbėti niekas nenori. Pone Sinclair, minutė, prašau. You, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė komisarė, į mūsų posėdį. Mes kalbėjome apie lyčių lygybės integravimą. Jūs kalbėjote apie moterų skatinimą įsitraukti į sprendimų prieimimą. Aš manau, kad čia kvotų numatyti nereikėtų, nes sutinku, kad čia yra tas rytis, kuri palies užimtumą ir mažas ir vidutinės įmonės. Tačiau esame matę iš ankstesnės praktikos, kad 27 komisarai e, dirba komisijoje, tačiau ir moterų tarp jų nedaug. Europos parlamente moterims taip pat atstovaujama menkai. Jeigu nepavyks labiau įtraukti moterų į Europos parlamento veiklą, tai kaip galima tikėtis, kad Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, įmonės tikės tuo, ką jūs sakote. Ir nes čia ES pati rodo nekokį moterų įtraukties pavyzdį. Smulkios įmonės nenori laikytis tų taisyklių, dažniausiai kurių nesilaiko ir pati ES. Ką ketinate daryti šiuo klausimu? Ačiū, pana Sinclair. Dabar žodį suteiksiu ponia Morin Sater. Uh, Vieną minutę jums. Excusez-moi. Euh, norėčiau keletą dalykų paminėti. Ačiū komisarė, kad atėjote. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, pasisakyti dėl atlyginimų. Jūs nurodėte, kad dažnai antras atlyginimas būna moters atlyginimas. Tai kaip galima padaryti taip, kad valstybės peržiūrėtų fiskalinę sistemą ir kad moterų atlyginimas nebūtų kažkoks tai vyro atlyginimą papildantis dalykas, bet kad tai būtų lygus vyro atlyginimui atlyginimas. Toliau dėl karjeros. Žinoma, daug dar pastangų reikės įdėti, nes šiandieną vaikai gimsta ir su kiekvieno vaiko gimimu moteris dirba vis mažiau. Taigi, kai valstybės, kai šeimos investuoja į išsilavinimą mergaičių, kad jos būtų vienodame lygyje su berniukais, tai aš dabar nelabai e, nu, norėčiau, kad moterų ir karjeroje tai atitinkamai atsispindėtų. Toliau dėl e, socialinio Europos fondo jau pasakiau, ką norėjau pasakyti, tačiau manau, kad būtų uh, E, galima pasakyti, kad e, šiame fonde moterų ir vyrų e, lygybė yra sąlyginis dalykas. Norėčiau, kad parlamentas tai įvestų. Trečias dalykas. Mes labai daug prašome pastangų įdėti privatų sektorių, tačiau manau, kad viešasis sektorius taip pat turėtų nemažai pasitempti šioje srityje, kuris yra moterų ir vyrų lygybė. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Plam. Ačiū, ponia komisarė. Ačiū už jūsų pristatymą. Mes manome, kad jūs vaidinate lemiamą vaidmenį, ypatingai turint galvoje šį krizės laikotarpį. Jūs sakėte, kad lygi, lyčių lygiai teisiškumas yra ne tik ekonominis, bet ir socialinis poreikis. Ir e, būtina, kad valstybės narės e, dėktų lyčių lygiai teisiškumo aspektą visose politikos rytise. E, jeigu valstybės narės neklausys jūsų nurodymų, kas atsitiks? Ar jūs galite įsikišti valstybių narių lygmenyje? Aš žinau, kad E, anksčiau jūs šioje e, srityje, jūs jau anksčiau dirbote labai vaisingai ir aš tikiuosi, kad ateitys, ateityje galėsite e, tai daryti. Ar galėtumėte pakomentuoti plačiau? Dėkoju. Dėkoju Jums. Kiek e, matau, daugiau klausimų nėra, tuomet suteiksiu žodį ponui Andorui, kad gal, jis galėtų atsakyti į jūsų e, užduotus klausimus. Ačiū labai už jūsų įdomias pastabas, komentarus ir klausimus. E, manau, kad daugelie komentarų skamba panaši bendra e, tema. Tai yra e, Europa 2020 pagrindiniai e, tikslai ir jų pasiekimas. Tai yra kova su skurdu, e, taip pat e, moterų santykis vadovaujančiose pozicijose. Ir manau, čia labai svarbu pasiekti susitarimo ir numatyti tam tikrą įmanomą pasiekiamą e, tikslą. Kai tikslas yra nerealus, e, tai prarandama motivacija. Ir e, tampa nebeįmanoma pritraukti potencialius partnerius. Pakalbėkime apie pirmąjį tikslą, tai yra 75 procentus. Ar šis tikslas yra pats siekiamas? Visų pirmiausia, nėra jokių uh, E, e, prognozių šio tikslo atžvilgių. Ir jeigu e, daugelis politikos sričių pasikeistų, tai šį tikslą būtų sunku pasiekti. Tačiau norėčiau E, pasakyti, kad nustatant šį 75 procentų tikslą maždaug prieš 18 mėnesių e, komisijos pasiūlymams buvo pritarta, kadangi e, tuomet nesitikėjome, kad ši ekonominė ir finansinė krizė užtruks taip ilgai. Todėl galimybę sukurti papildomų darbo vietų per pastaruosius mėnesius e, sumenko ir e, sunku padidinti užimtumo vidurkį Europos lygmenių. Taigi toks yra, tokia yra situacija. Tačiau e, manome, kad vis dėlto reikėtų bandyti siekti šių tikslų E, tačiau e, strategija Europa 2020 tai yra dar ankstyvoje įgyvendinimo stadijoje ir aš e, pasisakyčiau už įvairių politikos sričių peržiūrėjimą, kad galėtume panagrinėti, ar šie tikslai dabartinėmis sąlygomis yra įgyvendinami ir aš tiku, tikiuosi, kad lyčių lygiteisiškumo aspektas atsispindės šiuo metu rengiamame užimtumo įstatymo pakete. Fiskalinė konsolidacija ir didelis nedarbas e, bei situacija e, E, ekonominėje plotmėje e, pastaruisiais mėnesiais tik tai pasunkėjo. O kai kurios valstybės, kurios dėl paprastumo paminėsiu periferinėmis valstybėmis, jos patiria ypatingai didelius su, e, sunkumus. Manau, kad jeigu jei, e, jei gerai nustatysime re, realias, realius terminus, e, tai tie e, tikslai bus įmanomi pasiekti. O kalbant apie kiekybinius tikslus, tai čia galbūt būtų sudėtingiau. Lybe Libe komiteto e, vadovybė išreiškia tokią nuomonę, kad e, švelniai, švelniosios priemonės šiuo atveju e, neveikia ir pasiekti pokyčių šioje srityje reikės daugiau laiko. Čia reikėtų įtraukti visus, visas suinteresuotas šal, e, šalis, pilietinę visuomenę, e, socialinius partnerius, e, kad būtų sukurtas bendras socialinis ir politinis tikslas. Ar kaip kokie griežti galėtume e, būti siekiant nustatytų Europos e, tikslų. Yra numatytos įvairios e, priemonės, kurios yra specifinės įvairios, įvairioms valstybėms narėms, yra įvairios rekomendacijos susijusios su skirtingu moterų ir vyrų pensiniu amžiumi. Ir teisiniu požiūrių e, atsakomybė šios klausimus yra e, valstybių narių kompetencijoje. ES institucijos gali tik tai e, padėti nukreipti priemonės reikiamą linkmę, tačiau manau, kad labai svarbu su, pasiekti politinio pasirežimo. Jeigu tokio pasirežimo nėra e, vietinėme ir nacionalinėme lygmenyje, ES institucijos gali e, žaisti mokyklos mokytoje ir rezultatų bus rezultatai bus menki. Manau, svarbiausias dalykas yra e, samoningumo didinimas. Mes turime uh, organizuoti samoningumo didinimo uh, kampanijas ir uh, re, remti tokias kampanijas. Ir taip pat pasinaudoti Europos socialinių fondų kai galima skirti lėšų valstybėms narėms įvairių projektų ir geros praktikos e, sukūrimo finansavimui. Dabar norėčiau paminėti, kad specifinės valstybėms narėms skirtos e, rekomendacijos yra e, labai galingas instrumentas ir ne tik galingas, bet ir teisėtas kadangi rekomendacijos, tačiau turėtų būti e, įgyvendinta pagrindinė sąlyga, kad e, šios rekomendacijos turėtų būti e, subalansuotos. Dabar nemažai dėmesio skiriama mokesčių politikai, kadangi tai turi didžiulį poveikį darbo rinkai ir tai e, labiau susiję ne su įprastiniu ekonominiu vystimusiu, o su ekstremalia situacija. E, kadangi finansinis e, stabilumas dar nėra pasiektas, todėl darbo tvarkėje vyrauja trumpalaikės priemonės, kai Europos ES įveiks e, šias trumpalaikės e, problemas, aš manau, e, bus galima atsidėti ilgalaikiai politikos e, kūrimui. Tačiau šiuo metu ekonominis nuosmukis tik tai tęsiasi. Manau, kad tai, kad mes darome tai, apie ką kalbame. ir užimtumo politika žengia tinkamą linkmę, ne tik dalyvavimo prasme, bet ir lyčių lygiateisiškumo aspektų, politinės pozicijos yra derinamos. Tačiau šioje srityje turėtume dar nemažai nuveikti. Ir norėčiau pasakyti, kad geras pavyzdys visada užkrečia. Aš e, tikiuosi, kad mano e, asmeninis pavyzdys taip pat bus e, geras pavyzdys aš stengiuosi rodyti gerą pavyzdį. Tačiau yra įvairūs e, saliginiai aspektai e, ir kvotos, todėl reikia surasti tinkamą pusiausvyrą, kurioje dėrėtų stipresni instrumentai, stipresnės priemonės ir rasti stipresnius politinius argumentus, kurie padėtų nu, siekti užsibrieštų tikslų. Dėkuoju. Tak så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 Okej, okay, då... I think we're going to continue now, so I'm going to swap over to Swedish. Na, dabar aš bandysiu pereiti prie švedų kalbos. Ačiū, kaip jau minėjome. Dabar nagrinėsime septintą darbo atvarkės klausimą. 2012 metų metinė augimo žvalga užimtumo ir socialiniai aspektai. Ir žodį suteikti norėčiau Marijai Kornelysen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Juk mes jau nekartą minėjome apie e, augimo perspektyvas ir užimtimo aspektus. Aš esu pranešėja užimtumo reikalų komitete Ir mes taip pat kelimės klausimus susijusius su lyčių aspektais ir šiame pranešime. Daug kas jau buvo pasakyta, kaip svarbu yra atkreipti dėmesį į lyčių lygybę e, Europos semestre ir ES 2020 strategijoje. E, semestre Europos Sąjungoje čia didesnių galių nenumatyta, tad rengiame iniciatyvinį pranešimą. Manau, kad Ekon komitetas taip pat e, rengs pranešimą šiuo klausimu ir mes norime, kad tų galių atsirastų. Jų kol kas dar neturime. Na, um, tokiu būdu turėsime bent jau nuomonę, dėl kurios Europos parlamentas bus balsavęs, mes galėsime ją pateikti tarybai ir galėsime į pavasario vadovo susitikimą šių dokumentų svarstymą įtraukti ir būsime pasiekę bent šio to ką aš bandau nuveikti savo pranešimo. Būtent bandau nustatyti penkis svarbiausius prioritetus, pabandysiu ir parlamentai tą prioritetizavimo darbą įtraukti. Ir keletas iš šių dalykų yra glaužiai labai susiję su lyčių aspektu. Ir tai yra taip pat susiję su ta ambicija, kurios dar dėja ne visada tinkamai atspindimos. Ir būtina, kad į lyčių aspektus būtų atsižvelgiama Europos parlamento programuose ir nacionalinėse programuose. Jūs galėtumėte susipažinti su mano pamastymais. Man buvo tikrai svarbu išgirti jūsų nuomonę ir komentarus susijusius su lyčių aspektų integravimu. Rytoj yra pakeitimų teikimo terminas galutinis užimtumo komitete, jeigu turėtumėte uh, šiame komitete kokiu nors pamastymu ar komentaru mano pranešimo klausimu, man būtų tikrai džiugu juos įtraukti, jeigu man pasirodys tie pakeitimai tinkami, suprantama. Tai tiek, ko gero. Ačiū. Klausimams dabar laikas šią temą ir komentarams. Ar kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu? Kolegė Bauer, prašau. Thank you so much. Thank you for uh, this opportunity and thank you also for. Aš taip pat norėjau padėkoti už suteiktą galimybę ir už labai aiškius ir suprantamus pakeitimus. Norėčiau užduoti vieną kitą klausimą, kad galėčiau geriau suprasti, kokie buvo pradiniai ketinimai. Septintajame štai pakeitime būtų buvę neblogai sužinoti, ką autorė mano apie automatinį, apie automatinį socialinį stabilizavimą. Tai nėra labai aiškus terminas. Galiu suprasti, kad socialinės apsaugos sistemos turėtų būti tvirtesnės, bet ką reiškia tas, tas, tas, tas stabilizavimo sistema ar priemonė, man nėra iki galo aišku. Ir dar vieną turiu klausimą susijusi su devintuoju pakeitimu. Taip pat nėra visai aišku, ko mes prašome iš Europos komisijos. pensijų reformos ir, ir mokesčių sistemos yra tos rytis, kurios čia minimos. Tačiau aš nesuprantu tos prasmės, nes paskutinėje pakeitimo dalyje yra kalbam apie mokesčių sistemą, ką tiksliai tai reiškia. Man nėra tai visiškai aišku, gal galėtumėt pakomentuoti.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 Mes galime pakeisti formuluotę, galbūt bus, e, truputį bus viskas aiškiau. Septintas punktas e, - socialiniai stabilizatoriai. Automatiškai kartais e, tie stabilizatoriai veikia tam, kad būtų išlaiperkamoji gale. Tam, kad mažėjimas nevyktų spiralės principų kad nemažėtų perkamoji gale ir kad neatsirastų daugiau bankrotų, kad neatsirastų toks uždaras ratas. Taigi tokie stabilizatoriai skirti subalansuoti ir stabilizuoti perkamąją galę. Tačiau nežinau, kaip galima padaryti tą formuluotę aiškesnę. Toliau devintas pakeitimas. Pagal tą metinę apklausą reikia priimti visą eilę priemonių. Ir priemonėmis turi būti užtikrintos pensijos ateityje. Nes kartais atsitinka taip, kad pensijos net nebūna paminėtos, o šiaip tai pensijos sudaro vieną iš pagrindinių dalių, kurios tenka išlaidoms vyriausybėse. Taigi iš vienos pusės žiūrint valstybės keičia savo pensijų sistemas atsižvelgiant į krizę ir atsižvelgiant į krizę kaip tik tais reikėtų pasižiūrėti, kaip ta reforma įtakos, pensijų reforma visą tai įtakos reikia atlikti tikrinimo, tik, tikrinimo studiją ir mes norėtumėm pasižiū, padaryti taip, kad būtų viskas integruota į kitas socialinės priemonės ir į kitas pajamas, nes pensijos ir tokios priemonės prieštarauja dažnai vienos kitoms. E, jeigu per, de, per nelik dideli mokesčiai, tai tada mažėja perkamoji gale Aišku, reikia pasižiūrėti, koks rezultatas, galutinis yra rezultatas, kaip elgtis su moterų pajamomis. Ačiū. Ar norėjo pasisakyti Europos komisija? Komisija gal norėjo pasisakyti? Ne, komisija pasisakyti nenori. Manau, kad daugiau apskritai salėje nematau norinčių pasisakyti. Kągi, Labai gerai. Tuomet pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo ir jis yra pažymėtas 15 numeriu. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Kaip pabrėžė ponia Kornelysen, šiuo klausimu mes balsuosime rytoj. Čia turiu galvoje E, lygybių klaus, e, lyčių lygybės klausimą. Ir galėsime tada jau tą punktą užbaigti. O dabar pereikime prie penkioliktojo klausimo mūsų darbo tvarkėje nagrinėjimo. Labai atsiprašau, paprašysiu minutėlės laiko, sako pirmininkas. Jag hittar inte den svenska översättningen så jag säger nu på titeln på engelska istället om. Så får jag be om ursäkt till eh, översättarna. Eh, Eh, punkten 15 handlar om equality between women and men in the European Union. Vyrų ir moterų lygybė Europos Sąjungoje 2011 metais. Pranešėja Sofija Intvelt. Ačiū, pirmininkė. Turėčiau kalbėti ir kalbėsiu trumpai. Labai atsiprašau e, kolegų, bet po maždaug 10-15 minučių turėsiu dalyvauti susitikime su Europos e, banko atstovais, Centrinio banko atstovais. Taigi moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo ES klausimas. Bendrai paėmus, kaip bendras pastabas, norėčiau išsakyti štai ką. Mes turėtumėm labiau įtakoti lygybės užtikrinimo politiką. Keičiantis nuomonėmis su komisaru Andor, e, paaiškėjo, kad institucijose Europoje, jeigu valstybės narės ne, e, nevykdo e, tam tikrų užsibrieštų tikslų, nesiekia, tai tada tai, ką mes sugalvojame institucijose, tai niekam netarnauja. Norėčiau keletą pagrindinių punktų paminėti. Moterų ekonominis nepriklausomumas. Čia turime labai nemažai pastabų, tos pastabos jau buvo išsakytos ne vieną kartą metų bėgyje, tai taip kad kartoti nieko nenorėčiau. Tiesiog pasakysiu kai ką, kas mano akimi žiūrint atrodo svarbu. labai svarbu atotrukis tarp atlyginimo, kuris yra mokamas už tokį patį darbą. Ir dėje, dėje tas atotrukis tarp vyrų ir moterų atlyginimų nemažėja. Mums reikia kažkokio veiksmų plano. Galbūt reikėtų nurodyti tai, kad net jeigu mes stipriname moterų poziciją darbo rinkoje, tai tą reikėtų daryti ilgalaikiškesnėje perspektyvoje. Tiek merginos, tiek moterys vis dažniau lenkia berniukus, kalbant apie aukštą įsilavinimą. Tiek berniukus, tiek vyrus jos lenkia. Ir kalbant apie paslaugas, aišku, reikėtų užtikrinti užtikrinti tai, kad kieno geresnis išsilavinimas, tas ir gauna geresnės pareigas. Tokiu būdu galbūt išspręstumėm kai kuriuos e, vyrų ir moterų lygybės darbo rinkoje aspektus. Tai štai tiek dėl atlyginimo atotrukio ir dar aš savo pranešime paminėjau tokį dalyką, kuris dažnai nėra minimumas, minimas. Teisė į pensiją, atlyginimo to trukis, bet mes nepagalvojame, kaip, yra dažnai minima, bet mes nepagalvojame, kaip moteris įtakoja skirybos. E, po skirybų paprastai moterų pajamos sumažėja 25 procentais, o vyrų, pro, e, vyrų pajamos padidėja 7 procentais. Taip kad reikėtų tą įrašyti ir aš įrašiau į savo uh, pranešimą. Taip pat aš paliečiau kvotų klausimą. Paprastai mes už kvotas nepasisakome, tačiau aš čia duodu nuorodą į ankstesnius pranešimus, kuriuose tas dalykas yra minimas ir aš manau, kad Europos komisija turėtų apžvelgti, kas jau buvo šioje srityje padaryta. Toliau užsienio politika ir e, moterų ir vyrų lygybės užtikrimas joje. Visi supranta, kokio didelio masto įvykiai vyksta arabų šalyse, arabų pavasaris. Moterų vaidmo e, darosi vis svarbesnis Ir, aišku, reikėtų atkreipti dėmesį į moterų teisės tose šalyse, nes įmanomas visiškai toks scenarius, kad moteris tose šalyse kai, kurios, kai kurias savo teisės ir laisvės praras, kai kurios iš jų susilpnės. Toliau penktas tūkstantmečio tikslas e, motinystės atostogos. Labai vėluojama šioje srityje. Ir vėluojama ne vien dėl to, kad trūksta finansavimo, bet ir dėl to, kad e, mentalitetuose tam tikrų pokyčių reikia. Taigi būtent atsižvelgti apie tai, atitinkamai svarstant tūkstantmečio vystimosi tikslus. Ir manyčiau, kad orumas moterų uh, fizinis integralumas turi būti tie klausimai, kurie turi rūpėti mums visiems. Apie Romus buvo taip pat kalbama, apie būtinį smurtą. Ir tai yra tie aspektai, kurie dažnai tinkamai neįvertinami. Pirmininkaujant Ispanijai šie klausimai buvo keliami. Dažnai e, šitie tokie dalykai kaip būtinis smurtas yra laikomi privačių šeimos reikalų, bet ne, taip nėra. Aš manyčiau, kad e, svarbu yra neužmiršti, kiek daug yra nuo šios smurto nukenčiančių aukų. Ir manau, kad ši sritis turėtų būti, būti minima, na, jeigu ne kaip nacionalinio saugumo tikslas, tai bent kaip e, svarbus aspektas, užtikrinant viešąją tvarką. Ir e, kai dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisės susijusių su šia E, sritimi, kai dėl moterų ekonominės autonomijos ir panašių klausimų, vėlgi turime užtikrinti, kad moteris būtų tinkamai apsaugotas, kad būtų apsaugotas nuo seksualinio smurto, nuo būtinio smurto. Šie aspektai taip pat turėtų būti, mano supratimu, dokumentai traukti. Ir na ir galiausiai du, trys specifiniai dalykai, kuriuos norėčiau įtraukti į dokumentą. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujanti Danija, ES pirmininkausinti Danija pasieks pažangos, priimdama horizontaliasias direktyvas dėl diskriminavimo paketo, tai be kitako. Na ir dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus, tai yra nuoroda į tam tikrą šeimos ūkį, nes dažnai mes reiškiame paramą jaunoms šeimoms Mes remiame šią iniciatyvą, jis svarbi, tačiau manyčiau, kad reikia nepamiršti, kad ES, kad vidutiniškai viena iš trijų jaunų šeimų yra ta šeima, kur, kur, kur nėra antro sutoktinio, kur yra kur, kur, kur gyvena vyras ar moteris tik tai. Ir čia taip pat tinkama apsauga turi būti užtikrinta, ar kalbant apie būstą, ar kalbant apie pensijas ir taip toliau, nes trečdalis šeimų dėja yra mono vadinamosios šeimos. Ir tai yra problema paminėtina visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad Europos parlamentas turi kreiptis į Europos komisiją, kad būtų parengtos gairės užtikrinti teisėms tų žmonių, kurios priklauso e, gėjų, lesbiečių ir transeksualų lygai. E, manau, kad toks dokumentas, jau apie tokį dokumentą esame kalbėję, belieka jį parengti. Ačiū. Dėkoju, dabar žodis jums, prašau, ponė Tomsin. Dėkoju. Ačiū už jūsų pranešimą. Manau, tai tikrai puikus pranešimas ir jūs čia atkreipėte dėmesį į labai svarbės temas. Norėčiau, kad plačiau būtų kalbama apie smurtą namuose arba smurtą lyčių pagrindų, nes manau, kad tai tikrai didelė problema ir man labai patinka, kad jūs į tai žvelgiate kaip į visuomenės saugumo problemą, o ne kaip į privačią problemą tarp moters ir vyro. Ir turėtume suvokti, kad Europoje e, miršta daugiau moterų nuo namaus smurto nei nuo teroro atakų. Ir mes turėtume skirti daugiau e, lėšų e, siekiant užkirsti kelią moterų mirtims nuo smurto namuose, nei e, teroro prevencijai. Ir taip pat turėtume reikalauti priimti direktyvą dėl smurto lyčių pagrindų. Dėkoju. Horizontalioji direktyva yra tikrai labai svarbi ir aš manau, kad šios e, konkrečios direktyvos atžvilgių jūs galite daug tikėtis iš Danijos kaip pirmininkaujančios e, valstybės. Pone Klaus, prašau. Labai ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai už susidomėjimą, kuris buvo pademonstruotas tame pranešime. Man atrodo, kad yra iš tiesų visada labai įdomu sugrįžti prie tos temos, nors ir labai seniai ji gvildenama. Kuo entuziastingiau, tuo geriau. Deja, labai sunku tą temą diskutuoti ir kai matome, kaip e, jaunos moteris turi kariauti dėl visko, kas yra susijęs su lygybės užtikrinimu, uh, tarp lyčių. Tai aš kaip jauna močiutė tikrai esu šiek tiek sutrikusi Žinoma, už tą, už tą patį darbą reikia tokio paties atlyginimo. Jeigu e, išsilavinimas vienodas, vienodai atliekamas darbas, tai ir atlyginimas turi būti toks pats. Tačiau dėja gyventojų tarpe dar yra kai kurių dalykų, kurie stringa, nes e, dažnai atsitinka taip, kad moterys, jeigu nori kurti šeimą, e, ir jeigu tą šeimą sukuria, visuomenė galvoja, kad taip ir turi būti, būtent moteris turi tokį darbą atlikti, tokias pareigas užsikrauti savo. Šeima rūpintis turi moteris, o ne e, vyrai, tokia yra visuomenės nuomonė. Taigi, kalbant apie lygybę, ne tik darbas, ne tik atlyginimas turi būti e, tokie patys, bet ir samdymo sąlygos turi būti tokios pačios. Nesvarbu, ar, ar, ar kalbėsime apie banko darbuotojus, ar apie e, tai, e, kad aš atlieku tokį darbą kaip e, rūpinimas į šeimą, vaikai arba rūpinimas į seniai žmonėmis. E, Taigi manau, kad mes, kalbant e, apie visą visuomenę, šioje srityje šiek tiek vėluojame. Jeigu užtikrinsime tokį patį atlyginimą vyrams ir moterims, pamatysime, kad e, prie pensijos amžiaus prieartėjusi moteris atsiduria visai netokioje pačioje padėtyje kaip vyras ir reikia tą įsisamoninti. Tad norėčiau, kad visuomenėje būtų įsisamoninti tokie dalykai, kad būtų teikiama tam tikra vertė visuomenės akise vaidmeniui, kurį atlieka moteris šeimoje, kad tai tikrai turėtų būti vertinama labiau negu darbas, kurį atlieka moteris įmonėje. Dėkuoju žodis, poniai Gurmai. Tak, thank you very much. Uh... Dėkoju labai, aš visada džiaugiuosi matydama, kaip mes žengėme į priekį e, lyčių lygybės klausimais. 2007 e, metais skirtumas sudarė 15 procentų ir tai reiškia, kad moteris turėjo daug, dirbti 54 dienas daugiau. Ir gera žinia yra tai, kad kovo mėnesį e, yra diena, kai e, pasiekiama lygaus e, vienodo atlyginimo. Ir kai Vengrija pirmininkavo, buvo pasirašyta nauja darbo tvarkė siekiant vienodo atlygio už vienodą darbą. Ir nėra, jeigu nėra tinkamos direktyvos, nors tai numatyta 57 metų Romos sutartyje, tai mes negalėsime realiai pasiekti e, tikslų. Tačiau, e, kalbant apie šią darbo tvarkę ir pensijų reformą, tai problema yra tai, Taigi, jeigu yra atlyginimo skirtumas, būtinai bus ir pensijų, e, pensijos skirtumas. Ir lyčių aspekto daugeliu atžvilgių trūksta ir komisarė Reding turbūt nesupranta, kad tai būtina kovoti su moterų skurdu. Ir tai būtina įdėkti lyčių aspektą į pensijų klausimus, į pensijų politiką ir mes turime tai aiškiai pasakyti, kadangi moteris virš 65 e, metų e, yra neretai atsiduria už skurdo ribos, nes moteris dažnai dirba neapmokamą darbą ir moka, sumoka per savo gyvenimą mažiau socialinių mokesčių. Ir žinoma, jeigu jūs turite auklę, e, tai kainuos daugiau negu tą darbą jūs atliksite pati. Todėl labai svarbus e, dalykas įvertinti lyčių aspektą pensijų reformoje taip pat. Jūs taip pat rašote, kad būtinas moterų dalyvavimas e, priimant sprendimus prieš keletą savaičių e, Norvegijos e, premjeras e, mane stengiasi įtikinti, kad jeigu norime lygiai teisiškos visuomenės, tai turime užtikrinti moterų dalyvavimą visuomenė ir bendrovės turi parodyti parodyti, pademonstruoti e, ir gali tai padaryti, kad jeigu moterų yra apie 40 procentų ar daugiau, tai įmonių rezultatai yra geresni. Ir e, šią dabartinę krizę sukėlė daugiausia vyrai. O krizės aukos yra daugiausia moteris. Todėl būtina apie tai kalbėti ir apie tai galvoti. Ir aš manau, kad tai tikrai svarbus klausimas, turime, kuriam turime teikti deramą dėmesį ir aš manau, kad pranešėja tikrai labai gerai padirbėjo ir parodė, kad mes e, rūpinamės kiekvienu e, žmogumi Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu Tuomet žodį suteiksiu poniai Vertman. Äh, Labai ačiū ir atsiprašau, kad vėluoju. Na, bet turbūt svarbiausia užtikrinti vienodą atlyginimą už vienodą atliktą darbą. Tikrai nereikia išleisti iš akių to, kad moter, dažnai atsitinka taip, kad E, moteris turi geresnį išsilavinimą ir gauna prastesnį atlyginimą. Dėkoju. Manau, kad komisijos atstovė ponė Brankier kažką norėtų pasakyti. Pone Bankier, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat pranešėjai už tokį labai įdomų pranešimų projektą. Ten kalbama apie daug originalių dalykų, įdomių dalykų. Pranešimas susilaukė mūsų detalaus dėmesio, nes ten minimi tikrai svarbus aspektai, kuriuos privalu atkreipti dėmesį. Europos Komisijos nuomonė metinis pranešimas dėl moterų vyrų lygybės užtikrinimo yra svarbus dokumentas. Mes nuo 2004 metų rengėme tokį pranešimą ir dabar tą darome tarybos prašymu. Taryba kreipėsi į komisiją, paprašė renkti šios pranešimus e, kasmet kartu su valstybėmis narėmis. Visa tai yra svarbus dalykai. Na, o apie šį pranešimą savo nuomonę kasmet rengia ir Europos parlamentas. Mums tai yra labai reikšmingas indėlis, kadangi kasmet Europos parlamentas šį indėlį įneša, parodydamas, kad jam šis klausimas rūpi, mums yra įkvėpimo šaltinis formuojant būsimą politiką šiuo klausimu. Jūs ko gero pastebėjote, kad 2011 m. pranešime plačiai kalbama apie tai, apie ką jūs kalbate. Tai yra naujos struktūros dokumentas, ten kalbama apie lygybės klausimą tarp vyrų ir moterų nuo 2011 iki 2015 metų. Yra pridėtas statistinis priedas taip pat. Statistiniai duomenys yra tikrai labai svarbus, jie pateikti e, vyrams ir moterims. E, jie buvo tie duomenys minimi ne kartą. Buvo kalbama apie tai, kad 60 procentų aukštojo mokslo diplomų turėtojų šiandien yra moteris. Tad svarbu tai atsižvelgti ES politikos skripčių formuotojams. 2011 pranešime. Aš labai nemandagi, sako pranešėja, tačiau aš nurodžiau, kad su ponu Mario Dragi turiu susitikti ir dabar uh, prasideda tas posėdis, tad turiu skubiai pasisakyti ir bėgti. Aš suprantu, kad tai yra baisiai nemandagu. Bet e, negaliu skilti į dvi dalis. Ar galiu dar kartelį paprašyti jūsų leisti išsakyti pastabas? O paskui Europos komisijos, at, su komisijos atstovė susisieksiu dvi šalių pagrindų ir išklausysiu, kas ir kaip. Tiesiog noriu padėkoti kolegoms už visas tas pastabas. Aš suprantu, kad mes rengiant pirmąjį projektą turime nedaug palyginus veiksmų laisvės. Jūsų pastabos buvo labai vertingos, stengsiuosi į visas jas atsižvelgti. Dar kartą atsiprašau, sako kalbėtoja, bet kaip jau sakiau, tokia dėja yra šiandien mano darbo tvarkė. Pirmininkas, na be abejo, viskas suprantama. Ir ačiū, kad persvėt mus iš anksto, tačiau ponė Bakė, jūs galite tęsti toliau savo pasisakymą. Na, tiesiog norėjau pabrėžti, kad 2011 pranešimas, pranešime yra dar vienas priedas. Tai yra komisijos darbinis dokumentas dėl moterų dalyvavimų sprendimų prieimimo procedūroje. Ten yra duomenys apie tai, kiek moterų yra įmonių valdybose. Šiandien irgi tas klausimas buvo iškeltas jūsų diskusijų metu. Kalbant apie moterų vaidmenį priimti ekonominius sprendimus, Europos komisijos vicepirmininkė ponė Reding sakė, kad 2012 kovą kalbės uh, apie pažangą susijusią su moterų indėlių į sprendimų prieimimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes sveikiname šio pranešimų projekto parengimą. Mes manome, kad pranešėja iškėlė visą eilę labai svarbių minčių ir idėjų, daugeliui pranešimų projektai išreikštų susirūpinimo reikalų mes pritarėme, pavyzdžiui, dėl ekonomikos krizės, dėl jos poveikio. Mes žinome, kad krizė dėja ir toliau turi poveikį lygybės tarp vyrų ir moterų užtikrinimui darbo rinkoje. E, kalbant apie socialinę situaciją Europoje, krizės padariniai tebėra jaučiami. Europos komisijos buvo prašoma atsakyti į keletą specifinių klausimų. Ir čia mm, buvo paminėti tūkstantmečio vystimosi tikslai. Buvo paminėti teisėkuros kai kurie pasiūlymai direktyvos ir buvo kalbama taip pat apie e, šeimas, nepilnas šeimas E, nei viską yra įmanoma sureaguoti dabar iš karto, tačiau sveikiname parodytą iniciatyvą, dėkoju pranešėjai už jos parengtą dokumentačių. Dėkoju už pasisakymą. Manau, kad galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto ir norėčiau pasakyti, kad yra numatytas darbo E, grafikas. Paskutinis terminas pateikti pakeitimus yra 12 val. sausio 10 dieną. E, šitie e, pakeitimai bus aptariami sausio 25-26 dieną. Komitete bus balsuojama vasario 27-28 dienomis ir plenarinėme pros, e, e, posėdyje balandžio mėnesį e, šis klausimas bus nagrinėjimas. Dabar pereisime prie šešto darbo tvarkės punkto energijos vartojimo efektyvumas. Atleiskite, aš nelabai gerai supratau. Pakeitimų pakeitimo, pateikimo terminas, koks yra? Taip, sausio 10 diena, 12 valanda. Dėkuoju. Tuomet pereisime prie šeštojo punkto energijos vartojimo efektyvumas direktyvų 2004 ir 2006 metų direktyvų panaikinimas. Prašau, žodis suteikiamas e, jums, ponė Edite. Eu gostaria de justificar eh, a minha ausência no início desta reunião, mas... Aš norėčiau atsiprašyti, kad nedalyvavau posėdžio e, pradžioje aplinkos saugos komitetas ir moterų e, teisų ir e, komitetas e, tuo pačiu metu posėdžiavo ir aš turėjau dalyvauti aplinkos komiteto posėdyje. E, labai apgailestauju, kad dažnai tenka dalyvauti vienu metu dviejose posėdžiuose ir lakstyti tarp dviejų posėdžių. E, ir tai yra labai sudėtinga, kadangi aš esu šešėlinė pranešėja e, dėl moterų ir klimato kaitos aspekto. Ir rytoj šiuo klausimu bus balsuojama aplinkos komitete. Todėl man labai sudėtinga E, dalyvauti abiejuose posėdžiuose, kai reikia dirbti daugiau negu dviejuose komitetuose. Dabar dėl šeštojo punkto. Energijos vartojimo efektyvumas. 2004 e, ir 2006, 8 e, ir 30 direktyvų panaikinimas. Kaip žinote, ES nustatė 20 procentų tikslas sutaupyti pirminės energijos. Ir tai yra vienas iš penkių pagrindinių tikslų Europą 2020 e, strategijoje dėl e, tvaraus e, augimo. Tačiau vėliausiais komisijos e, e, skaičiavimais, e, turint galvoje energijos vartojimo efektyvumo tikslus, Europos Sąjunga te galės pasiekti tik pusę šio 20 procentų tikslo iki 20 metų. Buvo nustatytas bendrasis planas e, užtikrinant e, šio tikslo pasiekimą iki 20 metų. E, taip pat buvo parengta dirba, kaip siekti papildomų energijos taupimų po šios datos tačiau atsižvelgiant į vairius trūkumus rinkoje, kurie neleidžia efektyviai tiekti ir efektyviai e, vartoti energijos, e, mes turime į tai, tai peržiūrėti. Kai kurios direktyvos direktyvų nuostatos turėtų būti atšauktos ir e, jos bus atšauktos įsigaliojus naujai direktyvai. Ši siūloma direktyva galėtų suteikti galimybę pabrėžti, kaip yra svarbu moterims e, turėti galimybę dalyvauti mokymuose, e, siekiant pasiekti energijos efektyvaus vartojimo tikslų e, ir sukurti E, naujų darbo vietų ateityje susijusių su efektyviu energijos vartojimu. Taip pat e, direktyvoje pabrėžiama, kad valstybės narės turėtų puoselėti socialinį tikslą, kuris būtų kaip dalis tų priemonių siekiant energijos efektyvumo tikslų. E, čia numatomos įtraukios priemonės E, e, siekiant įtraukties bei e, energijos vartojimo ir tiekimo saugumo užtikrinimo, siekiant pagerinti energijos naudojimo efektyvumą namų ūkiuose ir sumažinti energijos vartojimo sąnaudas. Todėl čia e, kiek tai domina mūsų komitetą, mes stengiamės įtraukti lyčių aspektą. Buvo pateikta 13 e, pakeitimų šio, šiam direktyvos projektui ir mano nuomonė dauguma šių pakeitimų yra e, labai naudingas indėlis ir remia moterų e, komiteto nuomonę išskyrus 14 ir, 20, 14 ir 21 pakeitimą, kurie e, sutampa su šio komiteto e, kompetencijos rytimi, todėl aš siūlyčiau balsuoti prieš 14 ir 21 e, pakeitimą. Techninė prasme būtų e, geriau, e, kad šie e, pakeitimai būtų pateikti pramonės reikalų komitete nei moterų reikalų komitete. Taigi dėl kitų pakeitimų rekomenduoju balsuoti už. Dėkoju. Pone Klas. Dėkoju. Jūs pristatėte šį pranešimą ir papasakoti mums apie tai, kodėl yra būtina kalboti, kalbėti apie energetikos efektyvumą, nes aš manau, kad tai yra tas dalykas, kurį turime visi puikiai suvokti. Kolegė Estrela šį tikslą iškėlė aiškiai, kalbėjo apie 2020-2020 iniciatyvą ir manau, kad dabar laikas yra ties laikytis ir kitokio požiūrio. Mes turime efektyviai naudoti energiją, tačiau mano supratimu labiau akcentuojama turėtų būti štai kas. Jeigu aš gaunu energijos, jeigu gaunu priemonės kovoti su e, skurdu, jeigu aš gaunu priemonės e, gyventi oriai ir padėti kitiems, tai tuomet problemos yra išspręstos. Mes žinome, kad energijos ištekliai dėja yra riboti ir mes jų neturėsime, jeigu netaupysime. Uh, Juolab, kad Europoje tų išteklių nėra daug, jų yra labai nedaug, o kai kur ir visai nėra. Tad būtina atsižvelgti į šį faktą. Mes žinome, kad žmonių skaičius pasaulyje auga. Turime veikti taip, kad visi galėtų sulaukti tvaraus vystimosi, kad jie galėtų efektyviai naudoti energiją ir gyventi oriai. Na, o energijos efektyvus naudojimas ir yra esmių, esmė šio klausimo. Tai gali padėti pagerinti įmonių konkurencingumą, be kita ko visą tai padės taip pat ir aplinkos apsaugai. Manau, kad yra visai lė kitų susijusių aspektų, dėl kurių e, turime e, efektyviai naudoti energiją. Tai dėl šios direktyvos turime be kita ko pabrėžti, jog svarbu yra e, kad šis klausimas būtų tinkamai suprantamas, kad būtų užtikrinami tinkami mokymai susijęs su energijos naudojimu. Tai yra tie dalykai, kurie priklauso valstybių narių kompetencijos ryčiai. Žinau, kad valstybės narės šiek tiek labiau rezervuotai į šį klausimą žiūri ir nenori, kad į šią sritį kištųsi Europos Sąjunga. Tačiau žinau, kad mes turime prievolę nuolatos pabrėžti tai, kad valstybės narės turi š veikti tinkamai pagal šias iniciatyvas. Internetų forumai mums suteikia pakankamai informacijos. E, taip galime prisidėti prie geresnio energijos naudojimo. Labai svarbu, kokį indėlį čia gali įnešti moteris. Moteris gali panaudoti pačias įvairiausias energijos formas e, šeimoje, namie, nes būtent moteris sprendžia kaip namas bus šildomas ar vėdinamas, kokiomis priemonėmis. Jos žino geriausiai, kokį energijos šaltinį gali pasitelkti, nes daug energijos sunaudojama yra namams šildyti, todėl kad namas, pažiūrėjau, yra prastai izoliuotas. Dažnai pernelyg e, uoliai vėdindami namus prarandame šildymo sistemos teikiamus privalumus. Tad galbūt reikėtų, pavyzdžiui, numatyti kitokias šildymo sistemas. Svarbu užtikrinti tinkamą švietimą, auklėdamos vaikus moteris čia gali suvaidinti esminį vaidmenį, auklėdamos būsimuosius energijos vartotojus. Tad vartotojų informavimas yra labai svarbus dalykas. Moterų vaidmuo siekia toliau negu tik jų šeima. Aš žinau, kad moteris dirba, jos aktyviai veikia ir yra įsitraukusios į visą eilę procesų, kur galima energiją vartoti efektyviai jos taip pat yra įsitraukusios į visuomenės gyvenimą, jos dirba komunose, savivaldybėse, ten irgi kalbama vis daugiau apie energetikos efektyvumą. Norėčiau dar grįžti prie to, ką minėjo pranešėja ponė Strela. Manau, kad kad yra pateikta visai li pakeitimų, dėl kurių ir man kyla klausimų. Ir tie pakeitimai neturėtų atsirasti moterų reikalų komiteto dokumente. Moteris be abejo turi teisę sulaukti tam tikrų paskatų, kad galėtų skatinti energijos efektyvumą. Na, ne Europos Sąjungos reikalas yra kištis į smulkiausias programų detalės regionai tiesiog galėtų veikti taip, kad energijos suvartotų mažiau. Tai yra 11 pakeitimo objektas ir aš manau, kad labiau pabrėžti turėtume regionų vaidmenį. Ir dėl to nelabai suprantu, ką norėjo pasakyti šio pakeitimo pateikėjas. Mes norime, kad kiekviena valstybė, kiekviena, kiekvienas regionas darytų tai, kas įmanoma padaryti, kad galėtumėm paremti regionus ir kad būtų galima vystyti tvarę energetiką. Aš nematau, e, kodėl negalima būtų daryti to, kas įmanoma padaryti. Tikiuosi, kad bus teigiamai nubalsuota rytoj iš pranešimą. Dėkuoju, žodis poniai Thompson. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Visų pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją parengus šią e, nuomonę, nes manau, tai yra labai svarbi, e, svarbios rytis, kurias jūs paliečiate. E, komisaras Andor pasakė, kad valstybėse narėse trūksta supratimo, kaip svarbu yra dėkti lyčių aspektą į visas politikos rytis. Ši, dabar, e, kai priimta energijos efektyvaus vartojimo direktyva, e, tai yra šiek tiek keista kad Baroso pradėjus šią kadenciją pasakė, kad komisija imsis iniciatyvų, iniciatyvų e, e, siekiant e, e, lyčių aspekto integracijos į politikos sritis ir tai buvo kovo mėnesį 2010 metais. E, man sunku išvelgti, kas numat, padaryta šioje srityje, kadangi moterys yra atsakingos už energijos vartojimą namuose ir jos yra atsakingos už šeimos biudžetą. E, ir tai puikus pavyzdys, kaip E, galime parodyti, ką ES konkrečiai veikia šioje srityje. Manau, kad šioje direktyvoje e, kalbama nemažai apie e, skurdą. O kas, o moteris pat, patiria daugiausia skurdo, ypatingai jungtinėje karalystėje. Kar E, vieno asmens namų ūkiams e, energijos našta yra e, per energijos vartojimo sąskaitų našta yra pernelyg didelė. Ir čia susidurėme su nepakankamu patalpų izoliavimu. Todėl turėtume energijos efektyvumo klausimus svarstydami būtinai kalbėti ir apie lyčių aspektą. Toliau, kalbant apie e, darbą energetikos sektoriuje, apie užimtumą šiame sektoriuje. Tai matome, kad didžioji dalis darbo vietų e, yra tradiciškai vyriškos darbo vietos. E, E, ir e, e, Londone meras Livingstonas įrodė, kad dauguma moterų metro dirbo būtent moterų. Todėl moteriams būtina sukurti galimybę ir prieigą dalyvauti ir dirbti tokiuose darbuose, kurie susiję su energetika, kad pasiektume reikiamo efekto. Dėkoju. Žodis poniai Gurmai. Paimsi van. E, Aš norėčiau padėkoti poniai Estrelai už pateiktą nuomonę. Mano kolega paminėjo labai svarbius dalykus. Tai 2009 metų Europos veiksmų kampanija dėl lyčių lygiateisiškumo aspekto. 2010 m. kovo mėnesį buvo priimtas dokumentas, kurį patvirtino komisarė Vivian Reding. Šiame dokumente labai aiškiai sakoma, kad kiekvienas komisaras turėtų dirbti su lyčių aspektu atitinkamai savo srityje. E, tačiau e, komisarai nepakankamai uh, dirba šioje srityje ir mes turėtume e, ypatingą dėmesį tam kreipti mūsų komitete. Šioje nuomonėje buvo galimybė nušviesti moterų vaidmenį, ypač šviečiant moteris, e, kaip siekti energijos efektyvaus vartojimo tikslų. Ir tai tikrai labai istoriškai svarbu. Anksčiau e, buvo vienaip, o dabar jeigu mes norime pasiekti tam tikro, e, tam tikro laipsnio e, šilumos būstuose, tai turime įgyvendyti savo, savo užsibrieštus tikslus. Briuselyje vienas mano kolega gavo laišką už, e, priekaištaujantį už tai, kad jį švaisto energiją. Ir manau, kad labai svarbu būti, būtent didinti samoningumą šioje srityje. Ir kiekvienoje valstybėje narėje šis samoningumas, informuotumas turi būti didinamas. E, yra dalykų, kuriuos mes patys galime daryti, taupydami energiją ir efektyviau ją vartojame. Mes turėtume pradėti savo darbą nuo vaikų darželių. Vaikai turi suvokti, kad energijos taupimas yra labai svarbus dalykas. E, Brita Thompson labai konkrečiai e, ir teisingai paminėjo, kad skurdas ir energetinis skurdas – E, yra ypatingai jautrus klausimas e, pagyvenusių moterų atžvilgių ir aš manau, kad komitetas turėtų labai rimtai pažvelgti į šią e, nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes teigiamai įvertinsime nuomonės projektą. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu pranešėjus tikrai labai gerai atkreipė dėmesį į svarbiausius dalykus. Ir e, svarbiausia čia yra politinė e, valia. Man šis e, nuomonės projektas ir pakeitum, pakeitimai nekelia jokių problemų, tačiau yra du pakeitimai, tai yra 15 ir 18 kurie man kelia šiokį tokį susirūpinimą čia problema yra jų formuluoti, o ne esmė. Tai kadangi e, čia lyg tai sakoma, kad moteris yra ypatingos tam tikrą biologinę prasme. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, čia yra rašoma, E, apie moterų kompetenciją. Aš puikiai suprantu, kad moterys labiausiai yra atsakingos namuose už energijos vartojimą ir jeigu čia yra e, tinkamos žinios, e, tai yra labai teigiamas efektas. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad moteris apskritai ap, turi didesnę atsakomybę už efektyvų energijos vartojimą. Ehm, išeina lyg tai moteris e, turėtų ne socialinę, o kažkokią tai ehm, biologinę e, didesnę atsakomybę. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai Estrelai. Prašau. Nu, eh, Dabar aš pamiršau E, ponios, e, ponia Hudson iš komisijos, norė, kuri norėtų pasakyti keletą žodžių. Thank you, Chair. Panas Hudson, dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, galiu tik pritarti poniai Klas. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kai kas mano, kad čia yra labai banalios temos susijusios su radiatoriais, elektros lemputėmis ir taip toliau. Tiesiog Tai yra tas rytis, kur yra tikrai labai svarbi ir kaip ir kalbant apie kitus energetikos tikslus, šį tikslą taip pat turime iškelti. Tai yra svarbi politika, tai energetikos politika ir mes žinome, kad teisingas piliečių informavimas yra labai svarbus, kad jie žinotų, e, kokią įrangą perka, kaip ją efektyviai naudoti ir panašiai. Manau, kad teisingai pabrėžta buvo tai, kad moteris ypač aktyviai yra įsitrauktos į šią sritį, nes būtent jos rūpinasi, kaip energija naudojama namuose, kaip elgtis taip, kad sąskaitos už energijos naudojimą būtų kuo mažesnės. Tai yra ta politikos sritis, kuriai neskiriame tiek daug dėmesio kaip transportui ir er, elektros energijai. Tačiau tai yra tas rytis, apie kurią labai teisingai pasakė ponė Klas, yra labai svarbi politikos rytis, remiame jūsų paramą tam, ką bandome e, patys parengti ir tikrai džiaugiamės, kad remiate mūsų tikslą pasiekti tų 20 procentų energijos sunaudojimo sumažinimo. E, tai yra tas rytis, kur galima sukurti nemažai darbo vietų. Apie tai mes jau esame diskutavę, esame diskutavę apie tai, kaip tai būtų galima padaryti kai kurie tie darbai yra na, rankų, rankų darbas ir dažniausiai juos kol kas dirba vyrai. Tačiau būtina priimti reikiamus teisės aktus. Mes taip pat kalbame apie tai, kaip būtina pagerinti darbuotojų mokymą, nes tai gali padėti uh, e, sutaupyti energiją. Čia taip pat lyčių aspektas yra labai svarbus. Na ir čia nenorėčiau dar kartą grįžti prie tų pozityvių mokymo aspektų, apie tai buvo kalbėta. Tačiau norėčiau grįžti prie 17 pakeitimo. 17 pakeitimas sumažintų ambicijų lygį vienu procentų, o tai yra vienas iš svarbiausių šio, šio siūlymo aspektų. Tad manyčiau, kad reikėtų pagalvoti dar apie tai prieš balsuojant dėl šio pranešimo. Na, ačiū už galimybę pasisakyti ir lauksiu E, rezultato, kaip čia viskas bus nuspręsta. Dėkuoju. Dėkuoju, dėkuoju dabar šodis poniai Estrelai. Ačiū, ponė pranešėja. E, taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už komentarus. Diskusijos buvo ir įdomios, ir svarbios. Pritariu ponios klas pareikštam susirūpinimu, jo labiau, kad esu komiteto, aplinkosaugos komiteto narė. Bent jau dviejų kadencijų metu buvau to komiteto nare. Energetinio efektyvumo klausimas ir toliau lieka vienu iš svarbiausių mūsų kasdienybėje sprendžiamų klausimų. Beje, aš pasisakau už bendrą energetikos politiką ir manau, kad ES tik išloštų, jeigu sukurtų bendrą energetikos politiką. Ir ne vien dėl to, kad tokiu būdu atsirastų geresnis saugumas, geresnė, didesnė e, apsirūpinimo energija, šaltinių įvairovė, bet ir dėl to, kad daugiau būtų investuojama į atsinaujinančias energijos rūšis. Tačiau šioje, šiame pranešime e, apie tai nešnekama, nes čia yra e, moterų komiteto Moterų reikalų komiteto pranešimas ir į tą pranešimą tiesiog energetinis efektyvumas turėtų būti įtrauktas tik tais kaip vienas iš aspektų. beje apie vartojimo įpročių pasikeitimą. Jeigu jie keistusi, tai e, galima labai nemažai sutaupyti ir e, padidinti energetikos efektyvumą. Visi mes galėtumėm prisidėti prie to energetikos efektyvumo. Beje, kai, e, beje, jau buvo ne vieną kartą minėta, kad kai išeiname iš savo kabineto, reikėtų gesinti šviesą arba reikėtų naudoti ekonominės lemputes. Lygiai tą patį pasakyčiau ir dėl šildymo, ir dėl kitų dalykų. Beje, ir Europos parlamente mes galėtumėm atitinkamai elgtis, e, keisti savo įpročius ir tokiu būdu visiems rodyti pavyzdį. Kartais atsitinka taip, kad šildomos salės, kada nereikėtų to daryti ir tokiu būdu švaistoma energija. Jūs kalbėjote apie 18 ir 15 pasiūlytus pakeitimus. Aš siūlyčiau balsuoti teigiamai už šios pakeitimus. ne dėl kažkokių tai biologinių priežasčių mums tenka panašios prievolės. Tokia realybė. Faktas, kad visuomenė užkrauna daugiau atsakomybės moteriai, kalbant apie namų ūkį ir namų ūkio valdymą. Vaikų auklėjimas, e, ligonių slaugimas, senyvo amžiaus žmonės, viskas tenka moterims, taip kad reikėtų e, daugiau dalintis šias pareigas su vyrais. Ir e, aš manyčiau, kad mums labiau reikėtų atsižvelgti į realybę ir tą realybę kiek įmanoma keisti. Komiteto pranešėjas minėjo 17 pakeitimą. Tas pakeitimas buvo atsimtas. O tai padaryta buvo todėl, kad komisijos pasiūlymas buvo ambicingesnis ir parlamentui, kuris atstovauja piliečiams ir kuris norėtų nueiti dar toliau, tai būtų ko gero nelabai teigiamas dalykas galima, e, tikrai nereikia mažinti komisijos nustatytų tikslų, būti mažiau ambicingiems, tad aš manau, kad būtent dėl tų priežasčių pakeitimą pateikęs autorius jie atsiemė. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad informavimo ir e, pasirengimo mokymo klausimas irgi be galo svarbus, nes pasirinkimą atitinkamą galima padaryti tik tada, kada yra turima visa įmanoma informacija ir kada yra žmogus atitinkamai pasirengęs, atitinkamai išsilavinęs, kad galėtų atitimti, priimti sprendimus, kad galėtų uh, užimti naujas sukursimas darbo vietas, kurios bus sukurtos, kai bus priimtas šis uh, pasiūlymas kad būtų užtikrintas dar didesnis energetinis efektyvumas. Taigi visiems dėkoju už parimą ir tikiuosi, kad pranešimą rytoj patvirtinsime didelę daugumą. Dėkoju, ponė Estrela. Taigi, kaip e, ponė Estrela jau pasakė, rytoj šiais klausimais balsuosime. E, darbo tvarkos klausimas kas yra e, biologinis ir socialinis dalykas. Kaip jūs žinote ir aš žinau, e, mes turime galvoti apie atranką. Esu įsitikinusi, kad moteris dažnai apibūdinamos E, apibūdinamos kaip e, prižiūrinčios, kaip slaugančios. Ir todėl e, turėtume patirinėti Darvino atrankos teoriją prieš nustatydami, kas yra socialinis, kas yra biologinis dalykas. Ar tikrai norite, kad atsakyčiau į šį klausimą? Tai pasakysiu, kad e, tai tikrai užtruks ilgiau nei vieną minutę. Tai kita diskusija, kur yra tikrai platesnė ir aš, e, e, mano pastaba yra susijusi su platesne diskusija. Bet turiu galvoje, kad realybė yra tokia tokia ir mes jos nepakeisime dabar. Tačiau svarbiausia yra formuluotės. Tačiau aš nesigilinsiu į šią diskusiją, galbūt kitą kartą galėsime plačiau apie tai diskutuoti. Taigi, e, priminsiu dar kartelį, kad rytoj balsuosime šio klausimu ir e, galime pereiti prie aštuntojo darbo atvirkės punkto. E, aštuntas punktas yra skirtas e, mūsų komiteto delegacijos vizitui į Izraelį ir Palestiną. Šioje delegacijoje aš pats dalyvavau kaip pirmininkas, taip pat e, ponė kolegė iš Alde ir Žaliųjų frakcijų ir keturi komiteto nariai. E, šioje išvykoje dalyvavo ponas Belder, e, kuris yra e, atsakingas už ryšius su Izraeliu ir kolega atsakingas už santykius su Palestina. Jūs gavote šios delegacijos vizito aprašymą Tikslas buvo susipažinti su moterų teisų padėtimi, taip pat lygiateisiškumo padėtimi Palestinoje ir Izraelė. Pirmąją dieną susitikome su atstovais e, e, kurie atstovauja Europos Sąjungą e, Izraelyje. Antrąją dieną apsilankėme gazos ruožę ir, ir kaip suprantate, ne visada lengva e, patekti į šį ruožą, tačiau mums pavyko ir mes tenai lankėmės mergaičių mokykloje ir galbūt E, tai netrodo, kad kažkas ypatingų, e, ypatingo, tačiau e, tai yra ypatingas dalykas kadangi specialios, egzistuoja specialios e, mokyklos mergaitėms, kurios suteikia ypatingą galimybę moterims gauti išsilavinimą, kas nėra visiškai suprantamas dalykas. Ir tai yra labai e, svarbus e, žmogaus teisų aspektas. Taigi, Ir mes e, uždavėme klausimus, ar, ar, jie, e, ar jos e, tai, ką išgirsta mokykloje ar aptarė namuose ir jos patvirtino, kad tikrai namuose apie tai irgi yra kalbama. Vėliau mes lankėmės Kneset, Knesete ir susitikome su lygiateisiškumo klausimo komiteto pirmininku ir Izraelis, kaip ir kitos e, Europos šalis, e, yra tranzitinė žmogaus e, priekybo žmonėmis valstybė ir Izraelio kneseto nariai papasakojo, kad neseniai buvo pratestos motinystės atostogos nuo 14 iki 26 savaičių. O parlamente mes čia kalbame pratesimą nuo 14 iki 20 savaičių. Tačiau e, pas juos nėra tokio dalyko kaip tėvo atostogos. E, vėliau susitikome su Palestinos Sadamu Fajadu, Palestinos premjerų. 45 mm, e, minutės e, truko susitikimas ir buvo labai įdomus incidentas, kai mes jau paklausėme, kaip galima būtų įgyvendinti 1325 e, jungtinių tautų konvenciją. Tai jis pasakė pusiau juokais, pusiau rimtai, kad taip, Galbūt e, galima būtų visus vyrus išmesti ir palikti vien tik tai e, moteris, nes per pastaruosius 30 metų e, vyrams nelabai sekėsi šios, šioje srityje. Taigi, buvo, sulaukėme tam tikro ženklo, kad galbūt reikėtų daugiau moterų įtraukti į šias taikos e, e, dėrybas. Vėliau susitikome su penkiomis moterimis ministrėmis. Tai yra užsienio reikalų e, ministrė, ponė Elmastris, socialinių reikalų ministrė, taip pat kultūros ministrė, švietimo ministrė ir turizmo reikalų ministrė. Taigi pokalbis buvo gana ilgas ir įdomus. Ir kiek pamenu, nu, 25 Palestinos parlame, e, vyriausybės nariai ir penkios iš jų yra moteris. Taip pat e, tą vakarą baigėme susitikimu ir vakarienę, kurią mus pavaišino miesto, ponė Mikael, tai miesto merė nuo 2006 metų. Savo pasakojimą baigsiu e, pasakydamas, kad šis vizitas buvo labai intensyvus. E, dirbome nuo pat ryto e, iki vėlyvo vakaro, sužinojame daug įdomių dalykų, apie kuriuos galėsite paskaityti šiame pranešime. Ir keletą žodžių apibendrinsiu, kad lygiai teisimo klausimai yra visuomet svarbus. Ir kur be būtum pasaulyje, ar tai būtų Palestina, ar Izraelis, ar kitos šalis, svarbiausia kalbėti apie moterų galimybę daryti įtaką, dalyvauti permainose. Tačiau tai, kas tikrai didelę įtaką daro, tai, kad mm, šalyje yra okupacija ir apskritai lygiai teisiškumo klausimai yra sudėtingas dalykas. E, vakarų pakrantėje e, šie klausimai buvo e, šiek tiek lengviau ir paprasčiau sprendžiami. Dabar aš suteiksiu poniai Nilsen. Prašau, žodis jums. Oui, merci. Euh. Dėkoju. Man kyla pagunda pasakyti, kad e, pirmiausia, kalbant apie palestiniečių moteris, kyla gana paradoksiški jausmai, nes iš vienos pusės paėmus uh, moteris tikrai, kaip ir daugelis pasaulio moterų, Palestinos moterys gyvena patriarchalinėje visuomenėje, jos patiria didžiulį spaudimą iš tos visuomenės pusės, bet jos, turėčiau pasakyti, dvigubą spaudimą net patiria, kadangi Palestinos teritoriją yra okupavęs Izraelis. Taigi e, Palestinos moterys patiria dvigubą spaudimą Gazoje, Gazos ruožė dar kitaip, nes ten yra žinoma patriarchalinė visuomenė. Ir labai blokuojama humanitarinės pagalbos patekimas. 65 procentai net vaikų nepilnamečių ten gyvena, tad labai galima e, nesunkiai pamatyti, kad moterys yra e, pirmosiose fronto eilėse E, kovojant su tos blokados e, pasiekmėmis, ypatingai kalbant apie pirmo, pirmosios e, būtiniausio poreikio prekes ir produktus. Jūs per pietų Taip pat reikėtų pasakyti, kad tose šalyse yra labai nemenkas moterų išsilavinimo lygis. Ir vyrų, ir moterų, bet kalbant apie moteris, tai mes labai nemažai jų pamatėme tokių, kurios e, turi puikų išsilavinimą. Kitas paradoksas yra nedarbo lygis. E, nedarbas liečia ir vyrus, ir moteris. Labai daug, didelis nedarbas Palestinoje. Taigi Paradoksų be galo daug, taip pat e, vienas iš realybės aspektų yra kaliniai. Vakar matėme, kad buvo išleista šimtai, keli šimtai iš tūkstančių e, palestiniečių kalinių. Mes nebuvome susitikę su moterų e, asociacijų atstovėmis Iš kitur turiu tą informaciją, e, bet mano informacija tokia, kad e, aplankyti sūnus, vyrus kalėjime, nes labai daug e, vyriškos lyties atstovų įkalinama, yra labai žeminantis dalykas, nes labai didelės eilės, tai tikrai labai baisu, tačiau tai yra irgi Palestinos moterų kasdienybė. Jos visos laukia, kol sūnus arba vyrai grįš iš kalėjimų. Iš Izraelio pusės buvome susitikę su Izraelio moterimis ir tos Izraelio moteris mums teikia vilties. Ypatingai susitikome su moterimis iš Vočio asociacijos, tai yra Izraelio moteris, kurios kovoja per, sienos pereimo punktuose, e, su sienos pereimo punktuose palestiniečių moterų, daugiausia moterų patirimais pažeminimai, pažeminimais. Taip pat buvome susitikę su Becelem e, asociacijos atstovėmis. Izraelį ir vyrai, ir moterys e, yra kviečiami į karinę tarnybą ir moterų vis daugiau ir daugiau užsirašo į situaciją, į asociaciją, kuri vadinasi kovotojos už taiką. Jos irgi rūpinasi. Jos irgi rūpinasi Palestinos, Palestinoje patirimomis negerovėmis. Taigi labai daug įdomių dalykų vyksta uh, tiek e, vienoje, tiek kitoje pusėje, kalbant apie moteris. E, dar vienas dalykas, kuris nėra paminėtas pranešime. Izraelėje, pavyzdžiui, labai daug girdėjome kalbant apie santokas, nes ten, kaip žinote, nėra civilinės santokos. E, e, tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie e, santoką, nes Izraelyje, pavyzdžiui, negalima netgi skirtis, kadangi tai yra religinė santuoka. Vienintelė galimybė, ką gali padaryti moterys, jeigu nori skirtis, tai išsiskirti užsienyje. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Dėkoju. Prašau, žodis poniai Sinclair. You, uh, Dėkoju, ponas pirmininkė. Kon kolegė Nilsen labai išsamei pakalbėjo. E, ir aš norėčiau pakalbėti apie e, Euro reportę paskelbtą straipsnį. Aš niekada nesu buvusi Izraelyje kaip turistė e, ir man buvo labai įdomu Man atrodo, kad šis vizitas buvo pernelyg koncentruotas. Būtų daug įdomiau, jeigu būtume turėję daugiau e, galimybių susitikti su Izraelio e, pareigūnais ir atstovais. Man tenkino e, tai, kad 300 milijonų e, skiriama iš Europos parlamento biudžeto e, Palestinai ir gazos sektoriui. E, ir šitie, šitos lėšos nėra, nepasiekia tiesiogiai numatytų tikslų. Ir mane papiktino tai, kad kalb atstovė kalbėjo apie pinigų e, lai, e, išlaidavimą. Tai tikrai kelionė į Gazą buvo labai įdomi ir buvo įdomu susipažinti su padėtimi. Tarptautinė bendruomenė turėtų glaudžiau bendradarbiauti, e, kad padėtų spręsti tam tikras klausimas ir būtų įdomiau praleisti daugiau laiko bendraujant su nevyriausybėminėmis organizacijomis. Ir kitas dalykas, kuris mano nuomonė nepavyksta ES pareigūnams yra tai, kad kai susidurėme su žmogaus e, teisų požeidimais, E, ypatingai su LGBT asmenimis ir e, LGBT moterų pažeidimais. Ir net jeigu aš tokį klausimą užduočiau poniai e, Catherine Ashton, tai ji turbūt neatsakytų man į tokį klausimą. Tai yra grubus šiurkštų žmogaus teisų pažeidimai ir mes neiškėlėme e, e, šio klausimo, o jeigu ir, ir uždavėme šį klausimą penkioms ministrėms, tai jos paniekinamai į mane pažvelgia. Todėl mes turime kalbėti apie žmogaus teisės ir apie moterų teisės ir man atrodo, kad ES turėtų būti gėda ir e, apie tai nekalbėti, net neužsiminti. Dėkoju. Tak. Ačiū. Gal kas nors dar norėtų pasisakyti? Prašau. Juste un point. Madame Sinclair a raison de dire qu'il y a. Pone Sinclair teisi. Iš tiesų yra tam tikrų dalykų, apie kuriuos nedrįstama kalbėti. Nežinau, ar turėjote progos pasižiūrėti filmą, kuris neseniai išėjo Europoje. Tas filmas vadinasi Gazos keulė arba keulė iš gazos. Linksmas filmas, humoristinis bet galiu Jums pasakyti, aš nuėjau, e, buvau nuvažiavusi kelis kartus į gazą, bet viskas, kas tame filme pasakyta, nors pasakyta su humoru, viskas yra teisinga. Nuėjau pasižiūrėti to filmo ir pamačiau, kad tikrai viskas labai teisingai parodyta, o jeigu tai sakau, tai sakau dėl to, kad yra tam tikrų scenų, kurios yra susiję su Viagra tame filme. Kalbėjau su moterimis gazoje ir Viagra, pavyzdžiui, gazoje per tunelius yra vežiojama. Nes vyrai nuobodžiauja, jie neturi darbo, neturi ką veikti, tai užsiima tuo, ką, kuo gali užsiimti ir moterys nebūtinai vertina tokį Viagros naudojimą gazoje. Taigi tikrai realybė yra tokia, tačiau apie tai kalbama labai mažai. Moterys, kurios yra uždarytos tame gete gazos, tikrai išgyvena tokius dalykus kiekvieną dieną. Dėkoju. Galime laikyti, kad šį punktą apsvarstėme ir pereikime prie devintojo darbo atvarkės punkto. Moterų teisų lyčių lygybės komiteto delegacijos vizitas į Kopenhagą. Aš taip pat trumpai pristatysiu šį vizitą. E, delegacija e, e, sudarė dar mažiau komiteto narių, tik tai du komiteto nariai, tai aš ir Markas Tarabela. Tai du vyrai. Tai, kaip pirmojo susitikimo metu metu susitikome lygiateisiškumo reikalų ministrą, kuris yra vyras. Buvo labai įdomi situacija, kai trys vyrai kalbėjo apie moterų klausimus. E, tai ponas Manu Sarien. Taip pat susitikome su Danijos darbo e, rinkos ministru Taip pat susitikome neseniai sudaryto lygiai teisiškumo komiteto narius. Ir apskritai galime pasakyti, kadangi vyriausybė neseniai sudaryta, tai tiek ministrai, tiek komitetas e, yra gana nauji. Taip pat susitikome e, Kopenhagos e, savivaldybės atstovus ir e, nevyriausybinių organizacijų bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovus. E, apibendrinant galiu pasakyti tai, kad tikslas lankantis Danijoje buvo susipažinti su uh, moterų teisų į lyčių lygiateisiškumo klausimais, rengiantis Danijos pirmininkavimui nuo sauso pirmosios. Ir galiu pasakyti, kad Danijos vyriausybė tikrai domisi šiuo klausimu, nors nors jie nik vienos eilutės neskyrė e, šiam klausimui aprašydami mūsų būsimą susitikimą, tačiau aš kiek supratau, jie tikrai daug dėmesio tam e, skyrė ir aš manau, kad e, su Danija kaip su pirmininkaujančia valstybė tikrai galėsime glaudžiai bendradarbiauti šiais klausimais. Ir daugiausia dalyva, susitikimuose dalyvavo tarnautojai išskyrus e, vieną mane. Gal kas nors norėtų pridurti prie e, šio mano pasisakymo? Atrodo, net tuomet galite plačiau pasiskaityti apie vizitą dokumentuose. Tuomet perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Ir tai yra dešimtasis darbo atvarkės punktas tyrimas dėl ekonomikos nuosmukio ir finansinės krizės lyčių aspektų. E, komitete buvo e, priimtas pranešimas dėl ekonominės ir finansinės krizės e, lyčių lygiteisiškumo aspekto ir komitetas nusprendė atlikti šio klausimo gilesnę analizę Ir e, e, ši e, užduotis atiteko Brodolinį fondui. Pone Liberaki pristatys šio tyrimo rezultatus. Prašau, žodis Jums, pone Liberaki. Okay. Thank you very much. I'm gonna be... Dėkoju. Pabandysiu trumpai, kadangi neketinu Jūsų varginti. Tiesiog perbėgsim skaidrės ir paskui pasiskirsim laiko diskusijai. Taigi, pirmiausia, norėčiau priminti štai ką. Pranešimas buvo teiktas Liepos mėnesį 2011 metų, o tai reiškia, kad tuo metu prasidėjo, e, atsirado tikėjimo, kad baigėsi kreditų krizė, bankų krizė ir kad jau atsirado ekonomikos atsigavimo daigų. Tačiau jau tuomet buvo jausti ir tai, kas, ko sulaukėme paskui, o būtent naujo krizės epizodo. Paaiškėjo, kad valstybių įsiskolinimai yra didžiuliai. Čia be kita ko kalbama ir apie krizės vystimasi, apie pirmoje dalyje kalbama apie krizę ir lyčių lygybę. Antrojo dalyje kalbama apie tendencijas 2011 metams. Trečiojo dalyje kalbama apie politikos riziką ir to, ko turėtume pasimokyti ateičiai. Taigi, ką mes žinome apie krizę ir recesiją apskritai. Regis visi sutarė dėl to, kad nuo ankstesnių krizė šioji skiriasi, nes jinai sunkesnė, jinai ilgiau trumpa, jos poveikis didesnis ir be kita ko pastebėta, kad, pastebėta, kad lyčių aspektas šio krizė yra svarbus. Viskas prasidėjo nuo finansų sektoriaus krizės 2010-aisiais ta krizė siautėjo paliesdama valstybių įsiskolinimus viešuosius įsiskolinimus. Buvo pastebėtos trys krizės tendencijos. Pirmiausia, moteris yra labiau integruotos darbo rinką, jos dėl to nuo krizės nukenčia labiau. Antra, moteris jau buvo patyrusios e, didesnių sunkumų dėl nedarbo, dėl krizės pradžios, tačiau prasidėjo antroji finansų krizės dalis ir tuomet pamatėme, kad moteris, moterų sunkumai yra didesni. E, kalbant apie politikos tikslus, matėme, kad tie tikslai buvo integruoti į, į vairias politikas ir matėme, kad moteris nuo, dėl politikos pasikeitimų gali prarasti žymiai daugiau. Pavyzdžiui, kai mažinamos išlaidos, kai pertvarkoma infrastruktūra, kuri gali moteriams padėti lengviau rasti darbą, tai nu, nuo pasikeitimų šios srityse moteris gali nukentėti daugiau. Moteris e, be kita ko yra tie resursai, kurie tinkamai panaudojami, galėtų ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti ekonomikos atsigavimą. Tai, da, galėtume padaryti porą e, išvadų. Pirmiausia, mes kalbame apie tai, kad kadangi moteris daugiau dirba tose sektoriuose, kurie yra geriau apsaugoti, jos netiek tiesiogiai susidarė su krizės padariniais. Tačiau jums iškyla keletas problemų, nepaisant to antrą. Galėtume pasakyti, jį galėtume vadinti lyfo scenarijumi. Kitaip tariant, moteris, kurios dirba tam tikrą darbą, vėliau gauna atlyginimą, jį praranda, jos dirba labiau, e, jos dirba prašiau apmokamus darbus. Iš čia kyla jums problemų. FIFA scenarijus yra kitas, kadangi moteris į darbo rinką ateina vėliau, jos užima tuo, tas darbo vietas, kurios labiau yra laikino pobūdžio. E, ten yra, to, to, tai yra tos darbo vietos, kurios greičiau pasensta technologinių požiūrių ir panašiai, ir dėl to e, regisi jos dėl krizės patiria mažiau sunkumo. Krizė gali sukelti dviejopus rezultatus, priešingus rezultatus, kuriuos ekonomistai vadina e, nemotivuoto darbuotojo efektu. Kitaip tariant, moteris palieka darbo rinką arba galima saukti kito rezultato, kuris vadinamas papildomo darbuotojo efektas. Kitaip tariant, bandoma rasti darbo, tačiau nesėkmingai. Norėčiau, kad prisimintumėt štai ką. Šios recesijos metu, kaip ir anksčiau, pastebimos kelios tendencijos uh, skirtingoms visuomenės grupėms skirtingose šalise. Ir jos paminėtinos, kalbant apie visą Europą. Ankstesnių recesijų metu jau buvo tam tikros tendencijos susikloščiusios. Ir moterims tos krizės nebuvo tokios sunkios dėl darbo segregacijos. Kita vertus, matėme, kad tos krizės nebuvo tokios orientuotos į moteris dabar. Ta, ta recesija, kuri vyko prieš 20 metų ar prieš 10 metų, buvo net, net tokia uh, niokojanti kaip šioji moterų atžvilgių. Mintis yra štai kokia. Ši recesija uh, sukelia didesnį darbo vietų praradimą ir ilgalaikiškesnį darbo vietų praradimą. Ir dabar e, paminėkime dar keletą dalykų. Prieš krizę daugiau moterų dirbo mokamą darbą ES, tačiau e, jų užimtumo procentas yra labai nevienodas atskirose šalyse moteris, kurios turi mažų vaikų, e, darbo rinkoje reiškiasi mažiau. Na, o vienišos e, motinos dirba daugiau negu kitos motinos. Paskutiniai trys dalykai yra susiję su skirtumus tarp įvairių lyč, tarp abiejų lyčių. Moteris dirba mažiau už vyrus, mažiau valandų, mažiau metų, už mažiau pinigų. E, jos uždirba mažiau negu vyrai. Na ir galiausiai greičiausiai tai yra susijęs su prieš tai dviem minėtom priežastim, moteris gyvena skurdžiau negu vyrai. Ir tai yra pasakyta apie visas šalis. Na ir pasižiūrėkime dabar į tai, kokie yra to rezultatai. Čia matome skaičius, kurie rodo, kad recesija buvo didesnė negu 2008 metais ir šių metų pradžioje buvo pastebėtas tam tikras ekonomikos atsigavimas, tačiau Paskui matėme, kad atskiro šalis bandė kapstyti skirtingai ir paskui pasinėrė recesiją dėl skirtingų priežasčių. Antroji krizės fazė e, e, paskui pasireiškia skirtingus atskiriuose šalise, pavyzdžiui, to, Italija ir Graikija patyrė labai rimtų sukretimų ir problemų. Paskui reikėtų paminėti dar vieną dalyką – Ekonomikos atsigavimas nepaskatino didesnio užimtumo. Atrodė, kad ekonomika auga, o darbo vietų kūrimas stagnuoja. Ir tai truko keletą mėnesių pailiui. Tai iškėlė daugybę klaustukų, kodėl turėjo taip nutikti tuo viduriniuoju laikotarpiu. Kaip ir daugelio recesijų atveju, skirtumas tarp lyčių e, didėjo toliau. Kalbant apie aktyvumą darbo rinkoje, moterims pavyko ne tik likti darbo rinkoje, bet ir padidinti savo užimtumą. Visa tai nedarbo sąskaita, nes vyrai būdavo dažniau atleisti iš darbo, jie jų, jų dalyvavimas darbo rinkoje sumažėjo, o moterų išaugo vienu procentu. Tuo tarpu moterų vienu procentu padėjo, vyrų pusę procento sumažėjo. Nors darbo vietų praradimas labiausiai buvo koncentruotas tam tikrose sektoriuose, kalbant apie vyrus. Mes turime skaičius, kuriuos įgalima palyginti skaičių susijusių su darbo vietų praradimu, kiek moteris nukentėjo nuo užimtumo sumažėjimo. Iš pradžių vyrus šie skaičiai palėtė mažiau, o paskui matėme, kad nedarbas augo labai sparčiai ir tai labiau palėtė vyrus. Būtent dėl to žiniasklaidai šis efektas buvo matomas labiausiai ir politikos formuotojams taip pat. O tiesa yra štai kokia. Mes e, galime sakyti, kad panašiai buvo prarasta darbo vietų, panašiai jų prarado ir vyrai, ir moteris. Ir matome, kad nedarbas palėtė ir vienus, ir kitus. Dabar norėčiau praleisti kai kurias iš detalių Tiesiog norėčiau pasakyti, kad krizės pradžioje e, buvo kalbama apie sektorius, kurie nukentėjo labiausiai. Ir daugelį šalių būtent tie sektoriai labiausiai ir nukentėjo. Antroje fazėje pastebima, kad daugiau praras moteris, nes moteris daugiau dirba viešojosios administracijos srityje, socialinėse tarnybose, kadangi moteris daugiausia naudoja socialinėmis paslaugomis ir kadangi jos taip pat gauna daugiausiai tas paslaugos, tai ir bus tos priežastys, dėl kurios antrosios krizės fazės metu labiau nukentės moteris. Iki 2011 pradžios šis faktas nebuvo įvertintas. Kodėl? Todėl, kad ši tendencija formai gavo, sakykime, šiek tiek vėliau. Ji dabar dar tebesitėse. Ir turime dar laukti didesnio šio būtent padarinio šiek tiek vėliau. Matome, kad vyresni žmonės virš 50 metų amžiaus nukentėjo neipatingai smarkiai, nes jie jau būna ilgiau dirbę. Bet reikėtų prisiminti štai ką, darbo rinka nėra kažkokia žaidimų aikštė. Čia susitinka įvairių grupių žmonės, tos grupės yra skirtingai apsaugotos, turi skirtingus interesus. Dauguma viešųjų paslaugų sektoriuje ar viešoje administracijoje dirbančių žmonių yra moteris daugiausia. Jų ten yra daugiau. E, Ir be kita, ko daug yra moterų, kurios dirba neturėdamas jokios socialinės apsaugos. Kalbant apie politikos tendencijas, reikėtų pasakyti štai ką. Atsiranda tam tikro nematomo spaudimo, kalbant apie lyčių aspektą. Pirmiausia, dėl to, kad kyla viešųjų finansų problemų. Ir tai turi įtakos moterims, netgi didelės įtakos, nors tiesiogai tai taka nematoma. Pavyzdžiui, kai mažinamas biudžetas, e, moteris nukenčia daugiausia, nes planuojant biudžetą jau ir žinoma, kas nukenties nuo vienos ar kitos priemonės. Daugiausia kalbama apie produktyvumą, darbo efektyvumą. Tačiau Čia kalbama ne tiek apie kiekvieno asmens darbo efektyvumą, bet apie sektoriaus efektyvumą. Ir čia tinka pasakyti, kad moteris dažniausiai dirba darbą, kurio efektyvumas nėra labai didelis. Tai yra dažnai prastai apmokamas darbas ar praščiau apmokamas darbas. Tarp individualaus asmens darbo efektyvumo ir didesnės socialinės apsaugos ar didesnio darbo užmokesčio santykio dažniausiai nėra jokio. Manau, kad svarbiausia politikos problema yra štai kokia. Peržvelgiant statistinius duomenys, matyti, kad yra bandoma tiesiog žvelgti situaciją tokią, kaip yra. Na taip, kainos išaugo, be abejo, visi nuo to kenčia, užmokestis mažėja, be abejo, visi nuo to kenčia, bet regisi, kad nekalbama apie tai, kad daugiausia tų neigiamų pasiekmių patyrė moteris. Tai yra problema dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad moterų užimtumas ir jo sumažėjimas nėra toks matomas kaip vyrų, nes moteris dirba įvairiuose sektoriuose, jos dirba šeimos verslo įmonėse, kartais dirba nepilną darbo savaitę ar nepilnu etatu. Moteris yra mažiau susijusios su darbo rinka ir gauna mažiau socialinių garantijų. Tačiau antroji priežastis, kodėl tai yra problema ir kodėl reikėtų atsispirti tam, tas politikams tas siunčia blogą signalą, nes jeigu mes primame teigiamai tą faktą, kad norėdami išeiti iš tos krizės ir kurti klėstėjimą ateičiai visai visuomeniai ir vyrams ir moteriams, mes turime pasinaudoti moterų nepanaudotų darbo potencialu. Jeigu e, leisime tablyčių aspektui nugrimsti į užmarštį, tai pamatysime, kad nepasieksime mūsų visų išskirtų bendrų tikslų, o būtent, kad 75 procentai visų žmonių dirbtų, aktyviai veiktų rinkoje. E, Daugelį situacijų gali atsitikti taip, kad vyrai turės daugiau negu vieną darbą, moteris mažiau negu vietą darbą. Gali susiklostyti taip, kad šeimoje vietoj dviejų, pavyzdžiui, darbo užmokesčio ar dviejų su pusę, e, jų bus daugiau arba mažiau, tačiau darbo pasiskirstimas bus nevienodas ir tai gali kelti problemų. Dar vienas dalykas, kurio reikėtų nepamiršti, yra e, stereotipai, kurie grįžta. Vėl kalbama plačiai apie tai, kad dirbti turi vyrai ir kadangi darbo vietų mažėja, būtent moteris turėtų užleisti vietą vyrams, o pačios turėti grįžti prie įprastinių darbų, užsiimti namais, vaikais ir panašiai. E, tokia mintis gali pasirodyti labai juokinga čia, kalbant su jumis, tačiau realybėje dėja gyvenime tokių tendencijų pasitaiko. Jeigu žvelgėme į klausų duomenys ar tyrimų duomenys, galime pamatyti, kad tokia tendencija pasireiškia visose šalise Europos Sąjungoje. Ir turiu pasakyti, net turtingose šalise. Taigi, turime nuolatos pabrėžti, kad lyčių aspektas ir su tuo susiję tikslai, tiek kalbant apie ekonominį nepriklausomumą, tiek apie užimtumą, tie tikslai turi būti keliami, neužmiršant pabrėžti lyčių aspektą. Ta situacija yra susijusi su ankstesnėmis krizėmis, ankstesniais laikotarpiais. Ir manyčiau, kad norint išeiti iš krizės, tų visų aspektų privalų nepamiršti. Tai kokia galėtų būti bendra išvada? O ji turėtų būti tokia. Krizės, krizė buvo dviejų etapų, nes vidury matėme, kad buvo atsiradę ekonomikos atsigavimo ženklų, paskui patekome į naują krizės etapą. Ir antrosios fazės metu lyčių aspektas tapo svarbesnis. Dabar matome, kad ši krizė supurtė valstybių viešuosius finansus ir dėl to kyla daug netikrumo ir kai kas yra ir labai tikra. Biudžeto sumažinimas labiau atsilieps moterims. O tai reiškia, kad atsilieps ir visai visuomeniai nes namų ūkiams dėja teks verštis diržus, jie pajus neigiamas pasiekmes šių sprendimų. Taigi, nors statistiniai duomenys iki 2011 pradžios rodo, kad pirmoji fazė e, krizės yra panaši kaip ir ankstesnės krizės, matome, kad bendrai kalbant, antroje krizės dalyje buvo pastebėta, kad ta krizė yra E, stipresnė ir labiau palies visą visuomenę. Ir nuo jos ypač nukenties moteris. Turime neužmiršti, kad lyčių lygybė nėra vienas ar daugybės kitų tikslų. Mes negalim sakyti, kad tiesiog kaip į prabangą žiūrim į šį dalyką ir leidžiame jam pinigus. Ne. Visai visuomeniai būtų naudinga jeigu darbas būtų paskirstomas ir lėšos taip pat būtų paskirstomos tolygiau tarp vyrų ir moterų. Iš to visa visuomenė tik išloštų, nes greičiau į priekį žengia tos visuomenės, kur ši lygybė yra užtikrinama. Ir tos visuomenės, kurios lyčių aspekto rimtai nevertina, pralaimi paprastai. Norėčiau paminėti keturių tipų riziką, su kuria dabar susidurėme Europos Sąjungoje. Pirmiausia, kadangi moterų nedarbas darbo rinkoje ir sąlygos darbo rinkoje yra netaip matomas, kyla rizika, kad šiam klausimui nebus skiriama reikiamai dėmesio, nebus atsižvelgiama į tai, kad moteris yra pažeidžiamos ir gali būti primtos, primti klaidingi politiniai prioritetai. Kai kas galbūt sakys, na, gal reikėtų pirmiausia pasirūpinti vyrais, kurie yra tie asmenys, kurie uždirba duoną šeimai, bet, na, ne visada taip yra. Gali būti nepakankamai dėmesio, klaidingai nepakankamai dėmesio skiriama lyčių lygybės problemai. Aš manau, kad būtų klaidinga taip elgtis, nes Europa tokiu atveju neišbristų iš krizės. Trečioji rizika yra ta, kad, kaip jau sakiau, šalis, kurios nerimtai vertina lyčių lygybės klausimus, tiesiog atsiliks e, siekdamos ekonominio balanso. Ir ketvirtoji rizika yra štai kokia. Jeigu nebus tinkamai vertinamas lyčių aspektas, ypač primant centralizuotus sprendimus, pavyzdžiui, ES lygmenių ir taip toliau, jeigu ypač nebus tinkamai atsižvelgiama į subsidierumo principą, tuomet to, to, to įvairaus efektų rezultatai gali būti sunkiai nuspėjami, nes, pavyzdžiui, kartais dėl to tokio centralizuoto sprendimo prieimimo gali vykti taip, kad sprendimus priimti yra tiesiog per vėlų. Tad baigiamoji mintis būtų tokia. Krizė be abejo gali būti katalizatorius pažangai, tačiau kita vertus tai gali tapti ir priežastimi tam, kad būtų galima progresų dėmesio neskirti, užsimat kitais dalykais. Taigi, politikai turi imtis reikiamos lyderystės, kad taip nenutiktų. Ilgalaikė pažanga neturi būti paukota trumpalaikiams potyriams išgyventi. Dėkoju. E, Ačiū Jums labai už Jūsų pristatymą ir įžangą. Visų pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tikrai mes džiaugiamės, kad Jūs parengėte šį pranešimą ir tikrai yra didžiulis poreikis turėti statistinius duomenis, kurie būtų suskaidyti pagal lytis. Todėl, jeigu mes neanalizuosime, jeigu neanalizuosime statistinių duomenų, e, kurie būtų paskirstyti pagal lytį, tai mes negalėsime uh, pagrysti kitų savo pranešimų. Todėl labai e, šaunu buvo e, išgirsti jūsų nuomonę. Ir aš turiu e, vieną pastabą ir vieną klausimą. Pirmiausia, mes kalbame apie dirbti mažiau. Aš tik manau, kad jūs turbu, turite galvoje darbą, e, apmokamą darbą. E, nes jeigu žvelgsime į vyrų ir moterų darbo naštą, tai moteris dirba šiek tiek daugiau, tačiau e, jos dirba daugiau neapmokamą darbą. Jeigu kalbame apie prieaugio perspektyvą ir kaip mums pasiekti 75 procentų moterų dalyvavimo e, užimtume tikslą. Tai kitas dalykas yra, kaip prisidėti prie ekonominio augimo, o tai galima pasiekti daugiau žmonių įsijungiant į darbinį gyvenimą. Ir aš manau, kad jūs turėjote galvoje, kad moteris dirba mažiau apmokama, e, dirba mažiau darbą, kuris, už kurį yra mokama. Kitas klausimas yra efektyvumas. E, dažnai girdime, kad reikia didinti efektyvumą ir būtent jūs paminėjote, kad moteris dirba tose sektoriuose, kuriuose daug sunkiau padidinti darbo efektyvimą, pavyzdžiui, moterų dominuojamose specialybėse, pavyzdžiui, tokias rytis kaip e, darželio auklėtoje ir palyginimui e, automobilių gamyba. Tai e, pagerinant mašinas galima padidinti efektyvumą gaminant au, e, au, efektyvumą, o darželėje, pavyzdžiui, kaip galima pagreitinti vystiklų keitimą arba e, efektyviau ir greičiau nuraminti vaiką. Taigi moterų dominuojamuose sektoriuose labai sunku kalbėti apie efektyvumą ir jo didinimą. Ir pavyzdys būtų toks E, jeigu kalbame apie e, apie penktą Bethoveno simfoniją, tai ją galima sugroti greičiau, bet kaži ir efektyviau, bet kažin ar tai bus geriau. Ar turite e, e pasisakymų, nuomonių, klausimų, prašau? Dėkoju, pirmininkė. Kaip Jūs pabrėžėte, aš irgi labai e, aukštai vertinu šią studiją, labai svarbu turėti skaičius, ypatingai krizės metu. Pradėsiu nuo pirmo Jūsų pabrėžto klausimo, mane jisai irgi šokiravo. Visur tą mintį galima pastebėti, visur ta mintis e, figuruoja, visur jinai vystosi ir panašiai. Krizės metu vyrai turi būti prioriteto tvarka priimami į darbą. Mano šalyje praeitą kovą buvo atlikta studija. Daugiau negu 60 procentų vyrų buvo tokios nuomonės, kad krizės metu vyrams turi būti teikiamas prioritetas darbui gauti. Ir kai jūs sakote, kad stereotipai krizės metu vėl gali iškelti galvą, aš iš tiesų jums pritariu, nes tokia mintis gali šokiruoti, ypatingai šokiruoti ir prieš tokią mintį reikia kovoti. Labai sunku su tokiomis idėjomis kovoti nes jos yra įsišaknyjusios labai labai giliai į visuomenę. Labai sunku kalbėti tomis temomis. Dar norėjau vieną dalyką pabrėžti, tai būtų antras klausimas. Tiek Europoje, tiek valstybėse, tiek šeimoje mes visi labai daug E, prisidėjome prie to, kad berniukai ir mergaitės gautų vienodą išsilavinimą ir kad mergaitės bei jaunos moteris tiek egzaminus, tiek konkursus, tiek e, profesinį pasirengimą praeitų kuo sklandžiau. Tad aš ties, iš tiesų laikau, kad tokius visus dalykus praėjusios moteris neturi tos lygybės įsiliedamos į darbo rinką. Čia kalbu apie karjerą ir apie atlyginimą. Būtent ten didžiausios neligybės pasireiškia. Kaip jūs ką tik minėjote, ponas pirmininkė, Valstybės, kurios nori išbristi iš krizės, turi įdarbinti visas, visus savo gyventojus. Mes matome, kad tą gyvąją jėgą labai didžiaja dalimi sudaro moteris. Ir aš profesinėme gyvenime labai daug kovojau už tai, kad e, profesinis išsilavinimas būtų suteikiamas vienodas berniukams ir mergaitėms nepriklausomai nuo to, kokias rytis. Visos specialybės, visi matai, e, viskas turi būti traktuojama vienodai. Bet e, galų gale atsitinka, kad vyrai kai kur lygesni. Ir Manau, kad prieš tai iš tiesų reikėtų, su tuo iš tiesų reikėtų kovoti. Bet to savo studijoje jūs labai gerai parodote tai, kad vyrų nedarbas labiau matomas. Iš tiesų, moterims e, tikrai nevienodą padėtį užima darbo rinkoje, o krizės metu jos e, vyrų ir moterų padėtis dar labiau skiriasi. Tad manau, kad dabar yra puikia proga e, imtis kažkokiu tai politinių sprendimų, e, kurie padėtų ir išbristi iš krizės, ir užtikrinti lyčių lygybę. Dėkoju. Dabar žodis poniai Gurmai. Prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė, aš taip pat e, dėkoju poniai e, Antigonė už tokį puikų tyrimą ir aš tikrai nebijoju, e, kad krizės pradžioje Ir tai aišku, kad e, šią krizę pagrindę sudarė, e, sukėlė vyrai ir tai visų pirmiausia palėtė vyrų dominuojamus sektorius, kaip statybų sektorių ir automobilių gamybos sektorių. E, krizės pirmojo ciklo metu tai šis pirmasis ciklas labiausiai palėtė vyrus ir mes nepakankamai į tai atsižvelgiame, nes antrajame krizės etape labiau paliestos buvo moteris, kurios dirba dažnai nepilną darbo laiką e, pagal trumpesnius darbo kontraktus, todėl mums būtina statistika paskirstita pagal abi lytis, kad galėtume suformuluoti tinkamą strategiją. Ir mums būtina pasiekti 75 procentų moterų užimtumo. E, anksčiau buvo e, minima, kad kad iš pradžių e, buvo siekiama 60 procentų tikslo, bet šitie tikslai neįmanomi be tikslių statistinių duomenų. Kuo, didesnis, kuo didesnį lyčių lygybė, tuo mažiau krizės, tuo švelnesnė krizė. Ir aš esu tikra, kad atsakymas ir raktas čia būtų daugiau demokratijos ir daugiau lygių, e, e, lyčių lygiai teisiškumo. Mes galbūt čia reikėtų, mums reikėtų galbūt čia keisti vyrų e, mentalitetą. E, tačiau turėtume neužmiršti ir to fakto, kad e, būtent jie ir yra pageidaujami darbo rinkoje. Mes turėtume e, skatinti vyrų užimtumą tradiciškai moteriškuose sektoriuose. Ir dabar 60 procentų vyrų dirbančių universitetuose. Man, mane šis faktas šiek tiek neramina. Kaip, kaip darbo rinka atrodys vėliau po tokios e, išsilavinimo situacijos. Todėl labai svarbu, kad komisija ne tik kalbėtų apie lyčių aspektą ir lyčių lygiateisiškumą, tačiau ir veiktų aktyviai šioje srityje. Ir kodėl aš apie tai kalbu? Kadangi moteris patiria vis daugiau nevilties šiame krizės laikotarpyje. Vis dažniau pasigirsta ekstremistinių pasisakymų. Todėl peržvelkime šį svarbų dokumentą, pažvelkime jį į kaip svarbu labai dokumentai ir nepamirškime, kaip buvo paminėta išvadose, kad krizė yra ne tik problemos, bet ji gali suteikti naujų galimybių. Dėkoju Jums dar kartą už šį tyrimą. Dėkoju. E, dabar žodis suteiksiu poniai Estrelai. Dėkoju pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti kolegoms Norėčiau pasveikinti ponę Liberakis su labai tokia svarbia ir savalaikė studija. Studijų buvo atlikta ir daugiau, be kita ko paminėtina moterų, paminėtinas moterų vaidmuo, kuri, kurio moterys netliko krizės akivaizdoje. Nes moterys už krizė neatsako, nėra atsakingos už tai, kad krizė atsirado, jos tik kenčia nuo tos krizės. Labai įdomu pažymėti tai, kad, sakykime, tokioje šalyje kaip Junktinės valstijos buvo kreiptas į moteris ir moterų buvo prašoma ištaisyti vyrų krizės metu pradžioje krizės padarytas klaidas tos finansinės krizės. O juk vyrai krizės ištakose buvo. Mes žinome ypatingai antro krizės etapo metu, kad moterys nuo krizės kenčia labiau negu vyrai Taigi, pirmame etape vyrų buvo daugiau bedarbių gretose, antrame e, moterų padaugėjo, dabar krizės padariniai susijęs su ekonominė recesija, su taupimo griežtomis priemonėmis, tad čia irgi savaime suprantama, kad bus labiau ir yra labiau paliečiamos moterys. Buvo labai teisingai paminėta, kad moteris į darbo rinką patenka daug sunkiau, o jeigu reikia kažką išgrūsti į bedarbių tarpą, tai jos irgi būna pirmose gretose. Kaip jau minėjo viena iš kolegių, mūsų visuomenėje gyvi stereotipai ir ta situacija, tie stereotipai dar labiau užaštrina. Sakykime, visai nesenas pavyzdys. E, paleidau mūsų diskusijas per Twitterį ir kažkas man pasakė, ką tai reiškia lyčių dimensija krizės metu. Ta žmogus labai stebėjosi, kad mes dabar diskutuojame apie krizę iš lyčių perspektyvos. Tad kelias, kurį reikia nueiti tam, kad mentalitetai pasikeistų, dar yra be galo ilgas. Aš jūsų dėmesį norėjau atkreipti į kitą punktą. Projektai, kurie yra finansuojami iš mikrokreditų. pasiseka maždaug 90 procentų. Bet tai yra daugiausia tie projektai, kurių imasi moterys. Jie pasitarnauja šeimai, jie pasitarnauja vaikams. Ir šiandieną aš gavau labai mane šokiravusią naujieną dėl krizės, dėl taupimo priemonių graikų vaikai klasėse alpsta. E, nes neturi už ką pavalgyti. Ir tai vyksta Europoje, išsivyščiusioje, civilizuotoje Europoje, gerbuvę Europoje. Tad apie tai reikėtų irgi pagalvoti, reikėtų pagalvoti, kokius padarinius krizė neša vaikams. Aišku, tai yra labai susijęs su moterų aspektu, kaip krizė įtakoja moteris. Dėkoju už jūsų um, pasisakymą, o dabar suteiksiu žodį poniai Liberakiai, kad apibendrintų diskusiją. Visų pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už, visie, e, už visus pasisakymus, už komentarus, už um, tai, kad taip šiltai prieimėte mano pranešimą. Aš tikrai labai tikiu, kad būtina turėti statistinius duomenis, kurie būtų išskirstyti pagal lytis. Man atrodo, gėda neturėti tokių duomenų šiais laikais. Tačiau stereotipai atrodo yra daug tvaresni atrodo, jie išlieka gyvuoti daug ilgesnį laiką, nei mes norėtume. Stereotipai įsišaknyja labai giliai ir mes turime viską išversti, aukš, apversti aukštinkojom, kad tai pakeisti. Yra gerų žinių lyčių aspekto atžvilgių visame pasaulyje, net valst... pačiose skurdžiausiose valstybėse. E, ir stebimos labai įdomios tendencijos, tačiau reikėtų labai aiškiai suprasti, kad hierarchijos ir mentalitetas bei prioritetai e, tiek individų, tiek vyriausybių, tiek e, valstybių lygmenyje yra to, tokio pobūdžio, kad vertybės yra labai skirtingos ir yra laikomasi labai skirtingo požiūrio, koks turėtų būti tas modus operandi, a, operandus. Visai sėkmingai vyrai buvo išmetami iš politinės scenos ar iš darbo ir vėliau jie sugrįždavo pro langą ar net kitus langus ar net per kaminą. Žinoma, bendrai pažvelgus vyrai dirba ilgesnės darbo valandas, O jungtinės karalystės atvejo analizė parodė, e, kad atotrukis tarp vyrų ir moterų darbo indėlio pagal apmokamas ir neapmokamas darbo valandas. Tai galiu pasakyti, kad to priežastis yra todėl, ne todėl, kad moteris mažiau dirba, neapmokamo e, darbo ar daugiau neapmokamo darbo, ar e, vyrai mažiau dirba. Mes turime nedalyvauti, nebūti bendrininkai tokio mentaliteto. Labai svarbus yra matomumo, samoningumo klausimas. Kaip paprastai kalbame su žmonėmis e, e, ir diskutuojama krizės poveikį lyčių aspektui, tai žmonės nesupranta, kad galėtų egzistuoti kažkoks lyčių aspektas krizėje. Taigi leiskite pabaigti iškeliant tokį dalyką. Ne visi vyrai ar moteris yra vienodi, yra skirtingų grupių moterų, yra skirtingi vyrai. Ir kalbant apie prioritetus, turėtume pradėti dirbti nuo jautriausių visuomenės grupių, tai yra jautriausių labiausiai pažeidžiamų moterų grupų, grupių. Turėtume persvarstyti privilegijas insiderių atžvilgių, ar tai būtų vyrai, ar tai būtų moteris. Taigi dėkoju Jums, tai buvo tikrai labai įdomus bendradarbiavimas su Jumis. Ačiū labai. Mes tikrai džiaugiamės, kad galėjote pas mus atvykti ir pristatyti e, šį tyrimą. E, kaip minėjau, šis tyrimas yra labai svarbus ir sudaro svarbę mūsų darbo dalį. Ačiū už Jūsų pristatymą. Bet galime baigti dešimtąjį punktą ir baigsime dienos darbo programą. Rytoj pradėsime 9 val. nuo balsavimo ir ketiname pradėti lygiai 9 val. ne po 9, 5 ar 15. Todėl baigiame šios dienos posėdį ir jį pratesime rytoj 9 val. ryto. Ačiū.